Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Nachmittagssitzung eröffnen. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų popietinį posėdį. Norėčiau pasveikinti naują Moldovos ministrą pirmininką Pavelą Filipą. Noriu pasveikinti Jūs ir palinkėti sėkmės užėmus naujas pareigas. Kartu su juo yra Lijana Blavivič, Ponas Bovič iš užsienio reikalų komiteto ir Europos integracijos reikalų komiteto, taip pat ir Moldovos ambasadorius Belgijoje. Su Moldova yra pasirašytas asociacijų e, susitarimas, kuris yra patvirtintas ir ratifikuotas Ir dabar baigėsi pirmieji e, susitarimo įgyvendinimo metai. Europos parlamente mes visada sakėme, kad e, norime žiūrėti Moldovą iš europinės perspektyvos, tačiau žinome, kad Moldova patiria labai didelį spaudimą iš Maskvos Na ir skirtingai nuo, nuo Ukrainos, Moldovai daroma, e, daromas spaudimas yra mm, toks e, ypatingas. Tačiau tuo pat metu matome, kad e, stipriai veikia proeuropietiškos jėgos Moldovoje, tačiau matome, kad ir tarp jų yra nesutarimai, kaip parodė konfliktinės situacijos pereitą rudenį. Žinia, kad šios vyriausybės kadencija baigėsi ir e, jai teko didžiulę užduotis įgyvendinti reformas ir tikiuosi, kad po rinkimų e, reformos bus tęsimos. Na, o kalbant apie e, šią e, vyriausybę, e, žinia, kad buvo problemų ją formuojant, ne visi norintys galėjo patekti koaliciją ir tikiuosi, kad šį kartą šios problemos bus išspręstos. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų daromi tie svarbus e, e, žingsniai, kuriuos jūs minėjote, pavyzdžiui, prokuratūros reforma, taip pat e, klausimai, kurie susiję su skirtingais teisės aktais, pavyzdžiui, bankų, finansų srityje, kad su jais būtų pasistumėta į priekį. Ir mums taip pat labai įdomu žinoti, kaip toliau vyksta veiksmai su konstituciniu teismu, e, kuris nusprendė kovo ketvirtą, kad prezidento rinkimai e, turi būti e, organizuojami balsuojant viešai ir kokios bus to praktiškos pasiekmės. Ir prezidentas tada turėtų ribotą galę ir kaip jūs su tą ribotą galę galite užtikrinti stabilumą regione. Taigi dar kartą noriu pasveikinti čia atvykusi ir noriu perduoti jums žodį. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti uh, ir padėkoti AFET komiteto pirmininku už tai, kad suteikė man galimybę pasisakyti. Užsienio reikalų komitetas yra Moldovos Respublikos remėjas ir mūsų tautos draugas. Jūs esate parengę ne vieną e, poziciją, e, rezoliuciją Moldovos Respublikos atžvilgiu. E, pavyzdžiui, kai 14 metais buvo sudarytas asociacijų e, susitarimas, kai buvo priimtas sprendimas leidžiantis Moldovos Respublikos piliečiams keliauti po ES be vizų. Kai buvo priimtas sprendimas, kad Moldovos Respublika atitinka 49 ES funkcionavimo sutarties straipsnį. Ir atrodytų, kad e, dėja Moldova e, smarkiai nukentėjo nuo to, kad pasirinko europinį kelią. Ir buvo ir kitų veiksnių, kurie neigiamai takojo mūsų kelią link Europos. Tačiau mes laikomės nuomonės, kad e, nepaisant kliučių, su kuriamis mes susidūrėme, mes sugebėsime pasiekti mūsų tikslą. Ši vyriausybė yra įsipareigojusi gyvendinti demokratinės reformas, kad e, mūsų piliečiai pajustų teigiamus pokyčius, kad būtų įgyvendintas e, e, laisvos prekybos susitarimas. Tai yra labai svarbus mūsų šalies reformos elementas. Aš pradėjau dirbti ministrų pirmininku e, nelengvais laikotarpiais. Tačiau kartu su mano e, vyriausybės e, kolegomis mes priėmėme, prisėmė atsikomybę spręsti tas problemas, kurios atsidarė, susidarė praeitįje. Mes nenorime, kad mūsų darbą įtakotų aplinkybės. Norime, kad mūsų vyriausybė uh, E, pastatytų Moldovą ant kojų. Vakar įvyko antrasis asociacijos sustarimo tarybos susitikimas tarp ES ir Moldovos. Ir to susitikimo metu susitikau su komisaru Hanu ir Mogerinį ir kalbėjome apie tai, kaip yra įgyvendinamas asociacijų susitarimas. Taryba klausė mūsų apie mūsų galimybės per trumpą laiką pasiekti rezultatų. Gerbiami Europos parlamento nariai, trumpai jums pristatysiu e, mūsų vyriausybės tikslus šiems metams, vėliau kalbėsiu apie veiksmų, kuriuo mes ėmėmės e, nuo mūsų darbo pradžios. Na ir galiausiai pakalbėsiu apie E, Moldovos Respublikos ir ES santykius. Kalbant apie mūsų vyriausybės prioritetus, tai e, jie trumpai galėtų būti pristatomi kaip trys. Tai yra e, tikras nuolatinis dialogas tarp vyriausybės ir visuomenės e, susitarimo su Tarptautiniu valiutos fondu pasirašymas ir bendradarbiavimas su visais vystimosi partneriais bei demokratinių reformų gyvendinimas. Aš ką tik pasakiau, kad Europos parlamentas ir AFET komitetas yra vienas aš aktyviausių Moldovos Respublikos remėjų. Netgi kai reikia griežtai pasisakyti Moldovos atžvilgių, kaip tai buvo padaryta e, šių metų 21 sausio rezoliucija. Kalbant apie vyriausybės užsibrieštus tikslus, man atrodo, kad jie atitinka jūsų reikalavimus, tuos reikalavimus, kuriuos išreiškia plėtinė visuomenė ir mūsų e, partneriai. Kalbant apie priemonės, kurias mes ketiname gyvendinti prioritetinę tvarką, jos yra skirtos spręsti problemas, su kuriamis susiduria valstybė e, Mūsų parlamente egzistuoja konsensusas, kad reformos e, turi būti įgyvendintos. Ir tai yra vienintelis sprendimas, kad mes galėtumėm išeiti iš susidariusios aklavėtės. Netgi parlamentinė opozicija nes, ne prieštarauja šiam tikslui. Mes E, sutinkame, kad prioritetų iškelimas nėra pati sudėtingiausia vyriausybės užduotis. Tai, ką reikia daryti, yra akivaizdu. Visi prioritetai turi būti įgyvendinti kuo galima greičiau. Gerbiamas pirmininkė, man labai svarbu yra tai, kad kai bus įgyvendinta valstybės institucijų reforma, būtų atstatytas piliečių pasitikėjimas, kad E, demokratinis procesas veikia, kad būtų atkurtas pasitikėjimas teisminėmis institucijomis. Pereisiu prie antros mano pasisakymo gal, e, dalies. Tai yra, kokius rezultatus mes pasiekėme per pusantro mėnesio nuo tada, kai pradėjome darbus. Visų pirma, dėl politinio stabilumo. E, ši vyriausybė yra remiama parlamento daugumos. Mes e, žinome, kokia, kokioje sudėtingoje situacijoje yra atsidūrusi mūsų šalis. Ir mm, mes ketiname spręsti tas problemas įgyvendindami asociacijos susitarimu. Per pirmasis mūsų darbo dienas mes sukūrėme galimybės vesti dialogą su pilietinė visuomenė. Žinia, kad daug problemų jau dabar yra sprendžiamos. E, pavyzdžiui, bankų sektoriaus e, reguliavimo institucijų nepriklausomumas. Aš esu įsitikinęs, kaip ministras pirmininkas, pilieti, kad pilietinė visuomenė turi stebėti ir kontroliuoti tai, kas vyksta valstybės e, sferoje. E, piliečiai turi dalyvauti sprendimų primame ir daryti spaudimą valdžios institucijoms. Teisiškai mes turime priemonių, kaip įtraukti piliečius į sprendimų primimus pradedant teisės aktų kūrimu ir baigiant jų įgyvendinimu. Pilietinė visuomenė e, taip pat turi prisidėti prie to, kad e, mūsų bendradarbiavimas e, su ją taptų nuolatiniu. Taigi reikalingas nuolatinis pilietinės visuomenės įtraukimas. Kad asociacijų susitarimai būtų sėkmingai gyvendinti, mes pasikliauname pilietinės visuomenės platformą e, Moldovos Respublikoje ir Europos Sąjungoje. E, ši platforma atliks stebėtojo vaidmenį ir teiks nuomonę apie asociacijos susitarimo tikslus. E, mes norėjome, kad Moldovos atstovai šioje platformoje galėtų pateikti rekomendacijas, kaip yra įgyvendinami asociacijos susitarimai. Dabar pereisiu prie kitų dalykų. Tai yra e, piliečių pasitikėjimo atkūrimas. Šis tikslas gali būti pasiektas tik tai, jeigu mes būsime atviri ir užtikrinsime bendravimą. Ir tarp valstybės tikslų yra glaudesnis bendradarbiavimas su valdžio, vietos valdžios e, institucijomis. Mes organizuojame specialius sustikimus, kuriuos e, kviečiame vykdomųjų komitetų narius. Be to, e, Dėl Gorgozijos regiono yra sukurtas specialus komitetas, e, kuriame yra aptariamas šio regiono autonomijos klausimas. E, be to, mes e, daug dėmesio skiriame mažumoms, kurios ženkliai prisideda prie mūsų visuomenės įvairovės ir kultūrinio dialogo vedimo. Toliau dar vienas e, dalykas, e, kur mes skiriame e, dėmesį. Jis yra susijęs su valdžios institucijomis. Norime, kad jos būtų tvirtos ir kad mes galėtumėm užtikrinti, kad jos veikia nepriklausomai. Priemėm teisės aktą dėl prokuratūros. Ten rašome, kad prokuratūra turėtų būti nepriklausoma nuo politinio spaudimo. Taip pat mes patvirtinome e, teisės aktus dėl e, žiniasklaidos ir dėl e, transliavimo teisių, dėl kitų dalykų, kurie yra aktualūs asociacijų ir laisvaus prekybos susitarimams. Per trumpą laiką mes sugebėjome sutelpti, sutelkti politinę valią, kad, būtų, kad galėtumėm patvirtinti reformoms aktualius teisės aktus. Vasarį mes priėmėme TVF fondo atstovus, siekiant atnaujinti e, dėrybas dėl naujo bendradarbiavimo susitarimo. E, kovo mėnesį mes išsiuntėme e, dokumentus komisijai E, dėl veiksmų, kurie turėtų būti įgyveninti šiais metais, mes atsižvelgėme į tas rekomendacijas, kurias pateikė mūsų partneriai ir pilietinė visuomenė. E, šis dokumentas buvo pasirašytas ministro pirmininko, taip pat ir e, parlamento e, pirmininko ir jame pateikti įsipareigojimai, kuriuos E, prisijėmė savo vyriausybę ir e, parlamento daugumą. Gerbiami parlamento nariai, aš norėčiau pristatyti Jums savo viziją, kaip galėtų būti plėtojami santykiai tarp ES ir Moldovos. Kaip jau sakiau, e, tai, ką mes turime daryti, yra pakankamai aišku. Taip pat žinome, kad ES parama yra labai svarbi įgyvendinant reformas. E, asociacijos sutartis ir ekonominė integracija ES yra labai svarbus e, Moldovai. Tai yra mm, dalykai, kurie veda mus prie desnių ambicijų. Laikausi nuomonės, kad pasitikėjimą reikia užsitarnauti. Tai yra mano vizija. Ir kalbant, tiksliau perinant prie kito klausimo, tai yra Konstitucinio teismo sprendimo, jis atitinka e, užsibrieštus tikslus, tai yra siekti politinio stabilumo. Kai Konstitucinio teismo sprendimas buvo priimtas, aš likau juo labai nustebęs. kaip ministras pirmininkas tikrai nenorėčiau, kad būtų organizuojama rinkiminė kampanija e, šalies vadovui rinkti. Be kita ko, laikausi nuomonės, kad e, e, na, šis sprendimas yra gerai pagrystas, bet aš asmeniškai norėčiau, kad šis sprendimas duotų pozityvių rezultatų. Anksčiau e, prezidentą rinkdavo e, parlamentas ir beveik visada mes susidurdavom su politinė krize, kadangi išrinkti vienam ar kitam kandidatui nepakakdavo e, balsų. Jeigu prezidentas būtų renkiamas tiesiogiai, tai reiškia, kad prezidento rinkimai būtų paprastesni nesusidarytų jokios politinės krizės ar kitos situacijos, kurios paskatintų pirmalaikius rinkimus. Aš kreipiausi į savo e, vyriausybės narius, kad jie nedalyvautų rinkiminėse kampanijose. Nes mes esame vykdomoji valdžia ir turime susitelkti į e, veiklą. Veikla, kurią paprastai turėtų vykdyti vyriausybė. Taigi, gerbiami parlamento nariai, jeigu jūs turite klausimų, aš esu pasirengęs į juos atsakyti. Tiesiog e, norėčiau dar kartą pakartoti, kad vyriausybė ir parlamento dauguma yra įsipareigojusi įgyvendinti reformas, kurios teigiamai paveiktų piliečių gyvenimą ir atkurtų jų pasitikėjimą. Laisvos priekybos ir asociacijos sutartys yra pagrindas tam tikslui pasiekti. Dėkuoju. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Ačiū. Ačiū premjerė. Dabar yra norinčių pasisakyti. Pirmiausia, ponas Preda. Prašau. Ačiū. Pirmininkė. Ministrė pirmininkė, sveikinu Jūs atvykusius čia į mūsų užsienio reikalų komiteto posėdį. Europos parlamente. Be kita ko, turime ir kitų svečių. Marija Sandu, kuri beveik tapo premjerė, bet ji buvo, jos kandidatūra buvo atmesta jūsų koalicijos, bet ji pažadėjo kovoti su korupcija. Taigi mano pirmasis klausimas štai koks. Ką jūs darote ir kodėl jūs asmeniškai, kodėl jūs labiau patikimas e, valdančioje koalicijoje kovojant su korupcija. Aš e, norėčiau užduoti klausimą, kurį uždaviau ponui Kando anksčiau. Jis nepatikė atsakymo, tai aš dabar paklausiu, ką jūs asmeniškai darote, kad jūsų partija ir politika Moldovoje atsiet, būtų atsieta nuo plohodniuk e, įtakos, nes tai yra didžiulė kliūtis Europos integracijai, būtent oligarchai. Tai norėčiau sužinoti, ką jūs ketinate daryti, kad artimiausiose e, rinkimuose nebūtų žaidžiami šitie žaidimai su oligarchais. Ir dar norėčiau paklausti. E, institucijos Moldovos Respublikoje turi būti visiškai nepriklausomos ir neturi būti kontroliuojamos oligarchų. Taigi dėkoju. Ką jūs darote tam tikslui? Uh, Ačiū. Pirmininkė, ministrė pirmininkė, sveiki atvykę vėlgi. Mūsų, mes anksčiau dvišalį susitikimą turėjome ir tikrai turėjome galimybę pravesti konstruktyvų dialogą. Moldova yra labai svarbi šalis Europos Sąjungai. Jeigu pažvelgtumėme į tai, kas buvo pasiekta per pastarosius dviejus metus, Buvo pasirašyta asociacijos sutartis, laisvos priekybos susitarimas, taip pat liberalizuotas vizų režimas ir taip pat tai, kad Moldovos Respublika yra didžiausias ES lėšų naudos gavėjas, skaičiuojant tai, kas tenka vienam gyventojui. Taigi mes suprantame, kad Moldova yra labai svarbi ES. Ir Europos parlamentui. Europos parlamentas padarė viską, kas įmanoma Moldovai. Ir aš kaip delegacijos santykiams su Moldova vadovas ir toliau pažadu daryti tą patį. Stabilumas yra būtinas, be jokios abejonės. Tačiau taip pat stabilumą būtina kažką kurti, nes dabar yra, turim, turime tą solidų tvir, tvirtą pagrindą, pamatus ir tai, kas buvo pradėta daryti ir tie įstatymai, kuriuos priemė parlamentas, aš tikrai sveikinu tuos įstatymų paketus ir dabar juos reikia gyvendinti. Jūsų uždavinys tikrai nėra lengvas. Jokių būdų jūs einate vieno eismo gatve. Alternatyvos nėra, nėra kito sprendimo, tik judėti į priekį. Ir taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad pirmiausia turite galvoti apie žmonės. Ir lengviausia tą padaryti būtų, kuo galima greičiau gyveninti asociacijos susimą, tą padaryti palaipsniui, tai padaryti tai, ką jūs įsipareigojote pagal užsibrieštą grafiką, kuris buvo aptartas su Europos komisija. Thank you, Chair. Uh, Prime Minister. Ačiū pirmininkė. Aš prisimenu, kai buvo organizuotas sustikimas Kišiniove, mus e, informavo apie tai, kad e, Moldovoje yra labai didelis korupcijos lygis. E, praktiškai iš Centrinio banko buvo kalbama, kad dingo didžiulės pinigų sumos. Tad norėčiau sužinoti, ką jūs darote su korupcijos atvejais ir E, kaip užtikrinti, kad e, už tokius nusikaltimus e, bus baudžiama. Taip pat dėl Padniestrės regiono norėčiau paklausti. Ačiū, ministrė pirmininkė. Norėjau jūsų paklausti, kaip jūsų vertinimu atrodo situacija dabar santykiuose su Ukraina kiek yra to praktinio bendradarbiavimo palei sieną, palei sieną ir taip pat kalbant apie sieną su Patniestrės regionu. Ir taip pat kitas klausimas dėl Patniestrės. Ar yra koks tai konkretus planas dėl Padniestrės integracijos? Ar planuojama tokį planą parengti? Nes prieš keletą metų buvo konkrečių pastangų ar bandymų imtasi, tačiau, kiek suprantu, uh, viskas atidėta ateičiai. Ta ateitis su ES, bendradavę su ES, iš tiesų padniestės regionas yra svarbus. Dėkoju. Ačiū Mes kartu su dviem kolegomis iš, iš Europos parlamento prieš keltą savaičių lankėmės Kišiniove ir aš turiu pasakyti, kad mane šokiravo. Tai, ką aš, koks man susidarė įspūdis e, tose diskusijose. Gal galėtumėte man pasakyti, ar tai, kaip neseniai buvo suformuota vyriausybė, jums atrodo yra primtina, nes daug žmonių, netgi proeuropietiškai nusiteikusių žmonių, mums sakė, kad e, ta procedūra buvo visiškai nedemokratiška. Ir aš taip pat norėčiau paliesti kitą klausimą, būtent tą siaubingą didžiulę, didžiulį lėšų pasisavinimą, didelė suma, kuri tiesiog dingo. Ar negalėtumėte pasakyti, ar Europos bankai nebuvo susiję su ta vagyste? Ir ar esate pasirengę Eurojustą įtraukti, atliekant tyrimus dėl tos pavoktos sumos ir gal galite pasakyti, jeigu toks tyrimas vyksta, kokioje jisai yra stadijoje, nes Kišineve, kai mes tik tai, kur, kur besilankėme, viso, visur visi sakė, kad esame proeuropiečiai, bet kaip galima teikti, kad esi proeuropietis ir dangstyti tokius skandalus. Mums tai yra labai svarbu, mums labai svarbu, kad būtų išsiaiškinta viskas apie tą skandalą. Vakar aš girdėjau, kad e, prezidento rinkimams, rinkimams organi, e, reikiamos konstitucinės sąlygos yra pakeistos ir prezidentas dabar jau bus tiesiogiai renkamas. Tačiau kandidatavimas rinkimuose irgi procedūra keičiama. Tai turi būti Moldovos pilietis, išgyvenę šalyje eilę metų ir daugiau, vyresnis negu 40 metų. Ar čia vėlgi nėra procedūra konstitucinėme teisme, kur aiškiai parodyta, kad institucijos yra politinės ir jos neveikia nepriklausomai. Dėkoju, ministrė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau šį beitą pasakyti, nes netaip dažnai Mes kalbame apie Donbasą ir nors aš pasakau štai, kad sienos nebūtų keičiamos, bet aš manau, Donbasas priklauso Rusijai. Bet tas nepasakytina apie e, Moldovą. Moldova priklauso vakarų Europai, turi tą vakarietišką tradiciją, mano manimu. Ir jau valdant carams buvo bandoma įtraukti tą šalį į Rusijos imperiją. Tai aš puikiai suprantu, uh, kaip jūs, kodėl jūs norite priklausyti Europos Sąjungai. Tačiau vis tiek čia yra tam tikri kriterijai, kurie taikomi, geras valdymas, skaidrumas ir, ir panašiai, bet jūs turite pasiekti nemažai pažangos šiuose srityse. Na, o aš norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu jūs norite iš esmės prisidėti prie Europos Sąjungos kūrimo prie kurios norite prisijungti, jūs turite būti tam tikras tiltas. Aš turiu omeny kultūrinį tiltą. Jūs turite e, išlikti Rusijos draugais. Jūs turite tapti tiltų tarp Rusijos ir Europos. Ir blogiausia, ką jūs galėtumėte padaryti, tai padaryti tą, ką padarė Ukraina. Būtent nusigręžti ir uh, visiškai sunaikinti tuos tiltus su Rusija, nes tai, kas dabar Ukrainoje, tai yra visiškas bankrotas ir ES tikrai, patikėkite manim, neapmokės jūsų bankroto ir galiausiai Rusija pasims visus tuos likusius gabalėlius. Taigi, e, bandykime išsaugoti tą tiltą, nors aš kaip ir jūs manau, kad jūs labiau priklausote Europos Sąjungai nei Rusijai, bet e, išlikite tuo tiltu siekiant didesnės Europos, na, o kalbant apie NATO, tai laikykitės neutralumo, nes priešingų atveju tik tai dar labiau įsisiubos konfliktai. Na, Donbasas priklauso Rusijai, Moldova priklauso e, Europai, čia taip jau nacionalinis frontas mano. Kągi, premjerė, aš manau, kad mes čia kalbame apie tos dalykus, ką, ką minėjo daugelis kolegų, piliečiai privalo pradėti pasitikėti valstybinės institucijomis, o neįtarinėti, kad visi tik tai dangsto kitų žmonių schemas ir pinklės įvairias. Taigi, reikalinga, kad piliečiai matytų aiškius privalumus ir tie dingusių pinigų, tas skandalas, aišku, čia labai svarbus. Taigi mano klausimas būtų susijęs su tuo skandalu. Ar kas nors užduoda klausimą apie tai, kas yra bankų akcijų savininkai, kam priklauso tie bankai. Man atrodo, kad skaidrumo dėlį tai būtų labai naudinga išsiaiškinti. Jeigu vyriausybė bandys pasirūpinti, kad Moldovos bankų nuosavybė būtų viešai paskelbta. Ir įskaitant ir tuos bankus, kurie veikia offshore'inių pagrindų, jūs kalbėjote apie audiovizualinę žiniasklaidą ir sakėte, kad žmonės galės turėti dvi licenzijas vietoj penkių ateityje. Tai šitas de, žiniasklaidos dekoncentravimo klausimas. Panašu, kad tai kol kas nevyksta. Ir galiausiai, kaip jūsų manimo būtų įmanoma pasiekti žiniastos nusavybės koncentracijos mažinimo. Ir dar vienas paskutinis klausimas. Jūs Bagalziją minėjot. Kaip jūs vertinate Rusijos federacijos veiklą tenais? nes labai svarbu, kad prorusiška partija gautų proporcingą balsų skaičių šalyje, bet tas įmanoma tik e, tuo met, jeigu kitos partijos e, nepasiektų atitinkamų rezultatų, taigi taip atspindi ir tą visuomenės e, struktūrą Moldovoje. Ponas Fruncila. Aš e, dabar kalbėsiu mūsų valstybinę kalbą, e, rumūnų. E, dėkoju, ministrė, kad esate čia. Dabar Moldova yra savo geografinė padėtimi, tradicinėmis kultūro, kultūra yra Europos, europietiška šalis ir priklauso ne Eurazijai, o pietvakarių pietričių mm, Europai. Jūs ketinate įgyvendinti ambicingą ekonominių ir politinių reformų ir socialinių reformų programą. Ir tuo pačiu metu, gerbiamas premjerė, mes matome, kad buvusi E, sovietų, o dabar rusų propaganda toliau mistiškai e, tesiama. Ir mes tą matėme ne tik Maskvoje, bet ir daugelie kitų Europos e, šalių. Jie teigia, kad Moldovos tauta yra slavai ir tai yra viena iš visgi lotynų romanų kultūrų. Ir E, kai kurie e, šitą regioną, Moldovos regioną vadina Besarabija. E, ir turėtume padaryti labai daug, kad būtų kovojama su tokia istorijos mistifikacija, Moldovos kultūros mistifikacija. Tuo pačiu metu, ar nemanote, kad yra svarbu ne tik įgyvendinti švietimo sistemos reformas, tai turėtų būti aptarta. E, Čilė ir Paniestrė daugiau nebegali mokytis, e, vaikai nebegali mokytis rumūnų, e, atsiprašau, rumunų kalba. Taigi, ar jūs nemanote, kad e, jūs turėtumėte paaiškinti, kad e, būtų geriau, jog Rumunija būtų e, Europos Sąjunga, o ne Euroazijos Sąjunga? Ir ta propaganda toliau tęsiasi. Anksčiau tarybiniais laikais teigiama, kad buvo geriau, tačiau tie žmonės turi suprasti, kad e, nebuvo geriau jų gyvenimas, pragyvenimo standartas, jų pensijos būtų aukštesnės, jeigu Moldova būtų Europos Sąjungoje. You, Mr. Prime Minister, <coughs> let me to welcome you Ponas Užtrevičius, e, ponė premjerė, sveikiname atvykusi jūs į Bruselį, visą jūsų delegaciją sveikiname, tarp jų ir užsienio reikalų ministrą. Ir labai didelę delegaciją iš jūsų parlamento. Dabar tarytum yra Moldovos savaitė parlamente. Iš tiesų vyko labai atvir, atviros ir efektyvios diskusijos kartu su jumis vasario pradžioje, kai susitikome Kišiniove. Ir e, man tikrai padarė įspūdis jūsų ryštas toliau įgyvendinti reformas. Tai sakau atvirai. Tuo metu jūs netrodėte optimistiškai, tačiau dabar atrodote daug geriau, kai esate Briuselėje. Nes aš matau, kad dabartinė Moldovos e, koalicija vykdo savo pažadus ir e, labai svarbu matyti, kad jūs davėte žodį ir kai ką jau spėjote gyvendinti. Ne viską, bet kai ką. Aš sveikinu Moldovą grįžusią į reformų kelią. Tai labai svarbu, jūs neturite alternatyvų, kaip pats teisingai sakėte. Jūs kitaip matote savo šalies ateitį ir aš tikiuosi, kad čia ateitis yra europietiška. Aš labai vertinu jūsų įdėtas pastangas, ypač jūsų kelių veiksmų planą, kurį esate parengę ir kai kurie dalykai jau yra įgyvendinti. Turime pabrėžti kai kuriuos e, iš jų, tai yra administracinė reforma ir e, naujo centrinio banko valdytojo paskirimas, naujas prokuratūros įstatymas. Aš norėčiau, kad šis veiksmų planas būtų gyvendintas net anksčiau nei numatyta prieš mėnesį ar du. Tai yra svarbu mums visiems, nes mes, ES ir Moldova, esame partneriai. Gerbiamas premjerė, kadangi esate čia, manau labai svarbu paminėti, jog Moldova turi susitarti su e, tarptautiniu e, valiutos fondu ir jūs turėtumėte e, sudaryti naują susitarimą ir dėrėtis dėl jo. Tad man būtų labai e, svarbu, e, kad jūs pakomentuotumėte pakomentuotumėte sustarimo su TVF perspektyvas. Noriu palinkėti jums visokiojopos sėkmės. Mes šiek tiek nusivylę stebėjome Moldovą pastaruosius uh, E, metus ir aš tikiuosi, kad e, jūs atrodysite kitaip ateityje. Ačiū. Danke, Herr Vorsitzende. Äh, dėkoju, pirmininkė. E, Moldovai reikia proeuropietiškos vyriausybės. Ir dėkoju dėl to, kad Buvo padaryta daug e, pakeitimų Moldovoje, situacija pagerėjo. Aš atsižvelgiau į tai, kad jūs įgyvendinote asociacijos sutarties veiksmų planą, kad jūs jį priėmėte ir vienas iš tų veiksmų yra kovoti su korupcija. Ką darysite, kad pagerintumėte e, sažiningumo komiteto funkcionavimą ir antikorupcijos centro funkcionavimą? Kaip jūs užtikrinsite, kad bus laikomas visų taisyklių, nes mes žinome, kad įgyvendinimas yra esminis dalykas. Dėl sukčiavimo bankų sektorija šita tema jau keletą kartų minėta tarp mano kolegų. Manau, reikia paminė, padaryti kitis dalykus. Pirmiausia, atlyginti e, žalą iki paskutinio cento. Ką jūs darote šią linkme? Nes e, tyrimai atrodo nesustumėjo į priekį. Ar jūs numatote kokį nors bendradarbiavimą su ES institucijomis, kurios yra labiau e, patyrusios pinigų plovimo srityje ir kovo, kovojant su ne, pinigų plovimu? bei sukčiavimo. Ką jūs ketinate daryti šioje linkme ir kaip bendradarbiausite su institucijomis ir ką darysite, kad atstatytumėte e, pasitikėjimą tarp investuotojų bankų sistema. Taip pat, ką darote, kad e, bankų sektorius priežiūra būtų geresnė. Tokios klaidos, kaip buvo padaryta dabar, nebūtų, e, neturėtų pasikartoti. Aišku, naujo valdytojo paskirimas yra labai gerai, tačiau centrin, turi būti užtikrintas centrinio banko nepriklausomumas teisės aktais. E, nebūtinai naujoji vyriausybė e, užtikrins tą nepriklausomumą. Ir galiausiai gal galėtumėte apžvelgti Moldovos ekonominę situaciją. Mes matome, kad nacionalinė valiuta nuvertėja ir infliacija per pastaruosius septynerius metus yra aukščiausia. Uh, E, o užsienio investicijos Moldovoje krenta. Taigi visi rodikliai blogėja ir man tai kelia nerima. Man atrodo, kad e, viešie, vieš, e, valstybė, valstybės finansai taip pat yra problemiški, yra kuriama mažai darbo vietų ir ateinančius mėnesius jų bus kuriama dar mažiau. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė gerbiamas premjerė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad malonu matyti jūs čia. Aš e, ne, nepradėsiu dabar diskutuoti tarp EPP ir socialdemokratų dėl nesenos e, Moldovos istorijos, nes galima pasakyti, kad abu yra kalti arba abu yra e, dieviški. Visi turi savo silpnųjų pusių. Ir ankstesnė vyriausybė, e, tiek šita vyriausybė yra prisidėjusi prie dabartinės ekonominės ir politinės krizės jūsų šalyje. Klausimas yra, ką, reikia, ką galima padaryti, kad tai ištaisytumėte. Nėra nei vienos ES valstybės narės, kurie būtų e, taip suinteresuota Moldovos teritoriniu integralamu nei e, Rumunija. Ir tai turi suprasti visi mano kolegos. kad niekas neturėtų nei lašelio abejonių dėl to, ką jos įsipareigoja įgyvendinti. Mano kolegos parengė veiksmų planą ir aš norėčiau jūsų paklausti. Centrinio banko kompetencija ir kriterijus, kaip yra renkamas Centrinio banko valdytojas, kada bus šitie faktai įgyvendinti. Toliau, dėl gigantiško sukčiavimo atveju e, Moldovos Respublikoje, kada mes galime tikėtis bent kokių rezultatų po to, kai įvyko šitas baisus skandalas, kuris pažeidė piliečių pasitikėjimą Mm, Moldova ir jos politinėmis partijomis. Dauguma Moldovos žmonių kalba apie agresyvę e, politinių partijų finansavimo politiką iš užsienio. Tai yra grėsmė Moldovos nacionaliniam saugumui. Ką ketina daryti jūsų kabinetas, kad pašalintumėte šią saugumo riziką? Tai yra neatsiejama hybridinio karo dalis, su kuriuo mes Europoje esame visiškai susipažinę ir kai kurie nenori net pripažinti, kad toks egzistuoja. Galiausiai. Norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės, ne todėl, kad, tai, kad jūs esate politinės šeimos dalis. O alternatyva jūsų kabinetų yra labai paprasta - ankstyvieji rinkimai tie, kurie vadovaujasi šią iliuziją, turėtų žinoti, kad ankstyvieji rinkimai reiškia Renato Usatį ir socialistų partijos e, laimėjimą, kurio aiš, e, aiškus įsipareigojimai ignoruoja ES, įsipareigojimus ES atžvilgių. O mes palaikome jūs ir aš galvoju apie tai, kad reiktų uh, E, šiek tiek e, kitaip pasižiūrėti ES misiją Kišiniovą. Ačiū. Mulțumesc, domnule președinte. Eu fac parte dintre aceia care... Nicola, Nicolai. Dėkoju. Pirmininkė, aš esu viena iš tų, kurie sveikina, kad Moldova šiuo metu turi kabinetą. Aš tikiuosi, kad jūs, gerbiamas premjerė, būsite paskutinės galimybės E, kabinetas, nes tai yra iš tikrųjų paskutinė galimybė Moldovai. Esant kitoms aplinkybėms, ankstyvieji rinkimai gali baigtis um, katastrofa siekiant europietiško kelio jūsų šaliai. Taip neturėtų būti. Konstitucinis teismas prieėmė sprendimą, kuris turėjo savo įtaką. Ir aš esu e, teisės ekspertė ir e, esu tuo labai nustebusi, tačiau mes turime tiesiog jį priimti, tą sprendimą. Kada jūs tikitės prezidento rinkimų? Nes tai taip pat turės įtaką jūsų reformų greičiui kurios yra tikrai būtinos, kurias jūs jau inicijavote. Aš tai dar kartą sveikinu, sveikinu jūsų ryštą. Na ir ar jūs e, mąstėte apie e, prezidento rinkimų, rinkimų poveikį? Poveikį, kurį, e, kuris, kurio sulauksime iš kitos pusės, iš kito politinio spektro. ir Rumunija palaiko Moldovą savo europietiškame kelyje. Thank you very much. Mulțumesc. E, domnule prim-ministru, bine ați venit în Ponas Tokės. E, dėkoju, gerbiamas premjeris, sveiki atvykę Europos parlamentą. Būdamas Vengrijos mažumų atstovas Rumunijoje ir atstovaudamas savo šalį ir esu Transilvanijos nacionalinio Vengrijos, nacionalinės Vengrijos tarybos e, pirmininkas. Aš norėčiau išreikšti visokiojopą mm, paramą visos vengrų bendruomenės vardu e, siekia e, kovojant jums su korupcija ir užimant šias rimtas ministro pareig, premjero pareigas. Be abejo, jūs esate Moldovos paskutinė galimybė. Norėčiau kai ko jūsų paklausti dėl Rumunijos identiteto, prieš pastatant tai Moldovos identitetui. Mes gerai žinome, kad Serbija e, e, kelia, meta iššūkį Rumunijos identitetui, o Rusija nepripažįsta tikros rumūnų tapatybės. Tai, tai yra rumūnų piliečių tapatybės, kurie gyvena e, Moldovoje. Kokia yra realybė? Pagal Rumunijos e, profsąjungų judėjimus matome, kad žiūrime taip, tarytum jūs e, būtumėte tikri rumūnai. Ir mes e, norime e, dar labiau jūs paremti siekiant europietiško kelio. Ir labai svarbu toliau eiti šiuo keliu, būti vieningiems nacionaliniu mastu ir net, visai nesvarbu, kad mes gyvename dviejose skirtingose Europos šalyse. Taip pat svarbus klausimas yra e, mažumų situacija Moldovoje. Mums vengrams e, labai svarbus e, yra Gagauzijos labai svarbi yra Gagūzijos autonomija ir kokia yra rusakalbių situacija Moldovoje. O dabar taip pat dėl pravoslavų bažnyčios. Žinau, kad yra pasi, susiskaldžiusi pravoslavų bažnyčia ir pats, e, būdamas tikintis, noriu paklausti. Kai kuri e, dalis e, pravoslavų bažnyčios yra pro kremliška, o kita dalis yra pro rumuniška. Taigi šit, jie labai pasis, pasiskirstė, susiskaldė ir šitą skizmą kokį, kokią įtaką gali turėti nacionaliniai Moldovos vienybei. Ačiū. answer everything. Stimați parlamentari, țin în primul rând să... Gerbim parlamento nariai, visų pirma norėčiau padėkoti Jums už visus Jūsų komentarus ir užduotus klausimus. Pasistengsiu atsakyti į daugelį jūsų užduotų klausimų. Pradžioje norėčiau pakartoti, kad aš ir mano e, komanda puikiai žino, kokia yra dabartinė situacija Moldovos Respublikoje. Mes e, puikiai žinome tą situaciją ir pasimokėme iš praeities. Žinome, kokios priežastys privedė prie dabartinės situacijos. Tenka apgailestauti, kad mes nuvylėme e, Moldovos gyventojus ir mūsų užsienio partnerius. Ir jau sakiau, kad mano vyriausybės pagrindinis tikslas yra atgauti e, piliečių pasitikėjimą valstybės institucijomis ir politikais. Taip pat norime atgauti ir mūsų užsienio partnerių pasitikėjimą, kad galėtumėm eiti europiniu keliu. Kalbant apie europinį kelią, noriu priminti, kad e, dabar neketinu pateikti kažkokių pareiškimų, e, populistinių pareiškimų. Vietoj to norėčiau prašyti, kad jūs vertintumėte mane ir mano kolegas pagal mūsų veiksmus. Ir norėčiau pateikti jums prašymą. Jūs turėtumėt spręsti, koks yra medis pagal šaknis. Nes suvokite, kad mes paveldėjome šalį iš buvusios vyriausybės ir tik pradėjome auginti medį, kuris vaisius duos vėliau. Pereisiu prie klausimų. Kas yra daroma dabar? Mes norime e, neleisti oligarchams dalyvauti politinėme gyvenime Kišiniove. Jūs e, kalbėjote apie tam tikrus asmenys, kurie priklauso tai pačiai politiniai partijai, kaip ir mes. Mūsų tikslas nėra pakeisti politikus ar politinės partijas e, vyriausybėje, nes tai nepadės įspręsti tų problemų, su kuriomis susiduria Moldova šiandieną. Problemos gali būti sprendžiamos per sisteminius veiksmus ir keičiant pačią sistemą, politinę sistemą. Dėl tos priežasties aš ir sakau, kad e, vyriausybė vadovaujasi aiškiomis koncepcijomis ir vengia bendrų savokų naudojimo, kuriomis lengva spekuliuoti tinkamas problemų e, identifikavimas ir politinio gyvenimo organizavimas leis rasti tinkamus sprendimus. Norėčiau užduoti jūsų, e, jums klausimą, kaip mes galėtumėm užtikrinti politinių partijų nepriklausomumą, kad jie galėtų prisidėti prie mūsų tikslų siekimo. kaip per politinės partijas būtų negalima vienam ar kita, keliems asmenims siekti savo asmeninių tikslų. Aš manau, kad e, į šį klausimą galima būtų atsakyti štai kaip. Reikėtų keisti politinių partijų finansavimo tvarką. jau 16 metų biudžete mes numatome pakankamai lėšų, iš kurių turėtų būti finansuojamos politinės partijos. Laikausi nuomonės, kad toks sprendimas leis užtikrinti politinių partijų nepriklausomybę. Politinės partijos nepriklausys nuo vieno ar kelių asmenų, nes antraip mes neišvengsime oligarchų e, poveikio politikoje. Turi norėčiau pakalbėti apie mūsų mm, vyriausybę ir kokiomis aplinkybėmis mes pradėjome dirbti. Susidariusi situacija yra, nėra lengva. Ehm, Tačiau mes pradėjome darbą vadovaudamasi konstituciją ir teisės aktais. Nors mes stengiamės, kad nauji teisės aktai, kad būtų gyvendintos, reformos būtų patvirtinti kuo greičiau dėl darbų spartos mūsų negalima kritikuoti. Padniestrės regionas ir ryšiai su Ukraina. Pone von Orden, būkite mandagus. Pone von Orden, tylos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 kaip būtų galima išspręsti Padnestrės problemą. Ir mm, sprendimo mes ieškome mm, dedami, tiksliau, li, eidami lėtais žingsniais. E, greitai bus organizuojamas 3 plus 2 susitikimas, o gegužės mėnesį bus organizuojamas 5 plus 1 formato susitikimas. Dabar kalbant apie ryšių su Ukraina, mes turime bendros sienos projektus, muitinių ir policijos projektus. Ir laikomės nuomonės, kad šis projektas būt, jeigu jis bus įgyvendintas, bus naudingas ir Padniestrės regionui. E, projektas bus įgyvendintas palaipsniui. Visų pirma, pradėsime nuo muitinių ir vėliau e, pereisime prie e, pasienio policijos. Laikomės nuomonės, kad šio projekto įgyvendinimas bus labai naudingas tiems, kurie gyvena Padniestrės regione, nes žmonės tiesiog neturės vykti į Kišiniovą, kad pasinaudotų išmūtinimo paslaugomis, jie tai galės padaryti e, Padnestrėje. Toliau buvo apminėtas konstitucinio teismo sprendimas. Sakiau, kad tas sprendimas yra pagrystas keliais argumentais. O mes, kaip vykdomoji e, valdžia, neketiname dalyvauti e, rinkiminėje kampanijoje, vietoj to mes vykdysime savo e, vyriausybės programą. Vis dėlto aš išvelgiu naudą, jei piliečiai tiesiogiai rinks prezident, prezidentą. E, visuomenės apklausa parodė, kad 90 procentų piliečių remia tokį sprendimą. Dabartinis prezidentas turėtų baigti darbą 23 e, kovo. Nuo to momento mes turėsime du mėnesius pasirinkti rinkimų kampanijai. Tai bus laikotarpis, kai mes turėsime pakeisti ir teisės aktus, nes keisis būdas, kaip yra renkamas prezidentas. Politinėms partijoms reikia laiko, kadangi jos e, nebuvo pasiruošusios e, iškelti e, savo partijų kolegų kandidatūras. Ir pačiai rinkiminiai kampanijai vykdyti reikia apie 60-90 dienų. Taigi, jeigu mes skaičiuojame laikotarpį nuo 23 kovo, tai Mm. Prezidento rinkimai turėtų įvykti apie Liepos mėnesį. Galbūt tai nėra pats geriausias momentas rinkti prezidentui. Tačiau, kaip sakiau, galutinės datos nėra. Sprendimą priims parlamentas ir parlamentas mano, kad prezidento rinkimai galėtų įvykti ankstyvą rudenį. Toliau dar vienas pasikartojantis klausimas. Visai neseniai Kišiniove buvo um, atvykusi Tarptautinio valiutų fondo komanda ir turiu atvirai pripažinti, kad su um, TVF atstovais buvo organizuoti labai konstruktyvūs e, susitikimai. Uh, Ir um, galvojant apie būsimą susitik, susitarimą, um, Tartautinis valiutų fondas pasakė, kad galios senosios sąlygos, naujų sąlygų nebus um, keliama. Taip pat buvo atliktas uh, kelių bankų auditas. Kitos Kitas susitikimas su Tartautiniu valiutos fondu įvyks Niujorke, dalyvaus ir Moldovos centrinis bankas ir tikiuosi, kad po to sustikimo mes galėsime greitai pasirašyti sustarimą su Tartautiniu valiutos fondu. Taigi tikimės, kad tas sustarimas galėtų būti pasiektas birželio mėnesį. Mūsų tikslas nėra gauti pinigų iš tartutinių valiutos fondų, bet pasirašyti pačią, patį susitarimą, nes tada mes galėtumėm kitaip dėrėtis ir vesti dialogą su užsienio partneriais. Dėl vyriausybės veiksmų plano. Pagal komisaro Hano e, pateiktą veiksmų planą Mes nustatėme e, tikslus, kaip turėtų būti įgyvendinta asociacijų sutartis. Yra numatyti konkretus terminai, kada koks veiksmas turėtų būti įgyvendintas. Man asmeniškai e, toks veiksmų planas yra labai reikalingas, nes e, parlamentinėse darbo grupėse buvo šis klausimas yra labai plačiai aptartas ir e, parlamentas, e, jo dauguma e, pasisakė už tai, kad tam tikri terminai būtų atidėti, kad e, būtų galima pasiekti tam tikrus veiksmų plane užsibrieštus tikslus. Kitaip tariant, e, parlamentas rodo savo atsakomybę įgyvendinti tuos veiksmus, kurie įtraukti į veiksmų planą. Taip pat mm, mes pradėjome ir diskusijas ir galiu pasidžiaugti e, dialogu su Gaugazijos e, regiono valdžios atstovais. Ketvirtą E, kovo mes organizavome kabineto e, susitikimą Gagauzijos regione ir susitikimo metu buvo kalbama apie problemas, su kuriamis susiduria šis regionas e, Kabinetas priėmė e, sprendimą ir pateikė konkrečius e, veiksmus e, problemams spręsti. Buvo sukurtas nuolatinis komitetas, kuris per mėnesį turės nustatyti esamas problemas, o po to bus pateiktas veiksmų planas. Tai E, tai bus bendras e, dokumentas, kurį renks e, Kišiniovo ir Gagauzijos regiono valdžia. Dėl pilietinės visuomenės. Mes niekada neslepiame to, kad mums svarbus dialogas su pilietinė visuomenė. Mes esame įsitikinę, kad pilietinė visuomenė turi užtikrinti nuolatinę stebėseną ir daryti spaudimą e, valdžiai. Netgi kai Kišiniove prasidėjo protesto akcijos, aš maniau, kad tai yra naudinga, nes e, e, protestuotojų daromas spaudimas leis mobilizuoti vyriausybės jėgas. Taigi, aš dedu visas pastangas, kad e, vyktų dialogas su pilietinė visuomenė, tačiau tas dialogas turi būti konstruktyvus. Mes organizavome ne vieną sustikimą su skirtingomis pilietinės visuomenės grupėmis, kur aptarėme skirtingas temas. E, kai kurios problemos įvardintos buvo įspręstos kartu su parlamento pirmininku mes pageidautumėm sukurti nacionalinė, nacionalinė dalyvavimo taryba, kurioje būtų ir pilietinės visuomenės atstovai. Kitaip tariant, pilietinės visuomenės atstovams būtų suteikta galimybė įvertinti e, teisėkuros projektus, kurie yra pateikiami parlamentui ir e, turėtų galimybę pateikti konstruktyvių pasiūlymų. Dar aš minėjau savo pasisakymę finansų ir bankų sistemą. E, sukčiavimai bankų sektorija destabilizavo situaciją Kišiniove. laikomės nuomonės, kad valstybės institucijos turi dirbti darbą, atlikti tyrimą ir nustatyti, kas yra tai įtraukti į minėtą e, skandalą. E, iš kitos pusės turi būti dedamos pastangos, kad būtų galima išieškoti prarastas sumas. Moldovos valdžios institucijos deda visas pastangas, kad panašios situacijos nepasikartotų. Taigi, iš vienos pusės mes turime stiprinti reguliavimo tarnybas Moldovos centrinį banką bei institucijas, kurios prižiūri finansų rinkas. Parengėme ne vieną teisės aktą, kurio, kurio, kurių tikslas yra sustiprinti šias institucijas. Pirmojo svarstymo metu e, teisės aktų projektai buvo patvirtinti, jie yra toliau svarstomi. Kai dėl Centrinio banko valdytojo paskirimo Europos parlamentas dalyvaujant pilietiniai visuomeniai paskyrė e, Centrinio banko vadovą. E, džiugu, kad e, tame procese dalyvavo ir ES atstovai. Mes norime, kad finansų sektorius būtų stabilesnis. Minėjau, kad trijose bankuose buvo atliktas auditas ir Tai buvo padaryta siekiant užtikrinti, kad bankai yra stabilus. Gerbiami parlamentarai, kaip sakiau, vertinkite mūsų veiksmus ir mūsų pasiektus rezultatus. Mes viešinsime tai, ką mes pasiekėme ir tikėsimės jūsų paramos, ES paramos, įgyvendinant mūsų e, darbo tvarkę. Dėsime visas pastangas, kad būtų pasiekti rezultatai artimoje ateityje. Dėkuoju. Für die Zeit, die Sie uns zur dabar dėl diskusijų. Mes turime e, mm, pasakyti, e, kad dabar yra labai svarbu užtikrinti, jog būtų patenkinta tai, e, tie, tie pažadai, kurių tikisi iš jūsų, jūsų gyventojai. diskusijoms, o diskusijoms laiko nėra. Colleagues, let's start. Kolegos, pradėkime. In, uh... Kągi, mūsų darbo atvarkėje dabar yra numatyti balsavimai dėl dviejų klausimų. Pranešėja ir šešėliniai pranešėjai dėl ponios Kalnietės pranešimo prašo atidėti balsavimą dėl šio pranešimo aš linkęs tam pritarti, jeigu visi tam pritarė ir mes į protokolą įrašysime, kad vis tiek laikysimės to, to, to grafiko, kuris yra numatytas, būtent, kad balandžio mėnesį plenarinė sesija vyks balsavimas. Tai reiškia, kad frakcijoms liks mažiau laiko kalbėtis apie pranešimą iki plenarinės sesijos. Jeigu niekas nepasisako prieš, tai tada atidame balsavimą kitai savaitai. Ir vis tiek tada įvyks diskusijos ir bus priimtas galutinis sprendimas balandžio sesijoje. Visi pritarė, dėkoju. Dabar pranešimas, kurį parengė ponė Pyrė dėl Turkijos. Pone Pyri, paskutinį kartą turite šansą pasisakyti, ar norit kažką pasakyti, ne? Tada pradam balsavimus. Dėl abiejų pakeitimų 63, e, 36 e, ir 34 e, bei dar vienas pakeitimas buvo atsiimtas. Dabar mes pradėsime balsuoti. Aš e, norėčiau pakalbėti apie balsuoti dėl 63-69 pakeitimo. Mes negalime balsuoti dėl jų dėl to, kad jie buvo atsiimti. Kažkas dabar čia, e, čia paplojo, taip? Aš čia esu. Pirmininkė, aš esu čia. Prašom, pasisakykite. Να επισημάνω ότι αναφορικά... Norėčiau štai ką paminėti. Dėl 536. Čia kalbama apie E, užimtos teritorijos e, mano tėvinėje e, apgyvendinimą. Ir tai yra 28a pastraipa ir buvo įtrauktas 14 pakeitimas, kuriame kalbama apie jūrų teisę. Tačiau taip netinka, todėl aš norėčiau, kad būtų balsuojama dėl 536 pakeitimo. Mes dabar balsuosime įprasne tvarka dėl pateiktų pakeitimų. Tai buvo numatyta ir mes tą patį tą ir darysime. Taigi dar kartą, ponė Vele. Valerij. Tal sa alldeles nyligen är att min grupp tar över de två ändringsförslag. Mūsų frakcija eh, perima E, tuos du e, pakeitimus, 36 ir 39, e, jie buvo atsiimti, tačiau mūsų frakcija nori juos perimti. Taigi 36, 39. Tai, tai gerai, tada mes turime balsuoti dėl 36, 39. Penki šeši devyni E, straipsnio penktoji dalis. Mes balsuojame dėl to. Ir dabar, jeigu kažkas kitas atsims e, šitą pakeitimą, perim šitą pakeitimą, tai dėl jo bus balsuojama. Wir kommen zur Abstimmung. Der erste andere ist 101. Wer ist dafür? Pirmiausia, 101 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau aštuntas kompromis, kas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau šimtas Trečias, ne, mes periname prie devintojo kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau 142 e, pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 10 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 11 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 12 pagrindinės kas už, prieš susilaikę priimta. 13 pagrindinės kas už, prieš susilaikę priimta. 183 pakeitimas kas už. Dvi dalys. Kas už pirmąją dalį, Kas prieš? Susilaikę. Patikrinkime. Ne, e, frakcija nusprendė neigiamai, ponė. Pone Prėda. Hmm? We have to start again. Iš naujo. Visada su ta technika tai būna. Balsavimą baigiame. Trisdešimt devyni už, aštuoniolika prieš priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Trečioji dalis kas už Paskutinė dalis atmesta, atkrenta dėl 13 kompromiso. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikę. Priimta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikę. Priimta. Dabar periname prie 209 pakeitimo, kas už, prieš susilaikę priimta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 223 pakeitimas. Atsiprašau, 232 pakeitimas kas už, prieš susilaikę e, priimta. 233, e, kas už prieš susilaikę e, priimta, 234, kas už prieš susilaikę priimta, 234. The EPP votes for the socialist amendments against the socialist. EPP balsavimas e, dėl socialistų pakeitimų prieš socialistus. Atsiprašau, susipainiau. Balsavimą baigiame. tačiau EPP laimėjo e, nuo 36 e, e, toliau 245 kas už kas už prieš susilaikę dar kartą kas už prieš susilaikę priimta. 253 kas už, prieš susilaikę atmesta. 18 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 265 e, pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 266 kas už prieš susilaikę priimta, 269 kas už, prieš susilaikę atmesta, 19 kompromisas už, prieš susilaikę priimta, 286 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta, 288 kas už, prieš susilaikę priimta. Patikrinkime. Balsavimą baigiame. Už 43, prieš 24 priimta. 290 kas už, prieš susilaikė atmesta. 291 kas už, prieš susilaikė priimta. 302-303, e, kas už, prieš, patikrinkime. Balsamą baigiame. Už 36 e, prieš 27 priimta. Dabar 20 kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 21 e, pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 21 e, pakeitimas. Pereiname prie 304 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė atmesta, 305 kas už, prieš susilaikė atmesta, 308 kas už, prieš susilaikė atmesta, 307 kas už, prieš susilaikė atmesta, 309 kas už, prieš susilaikę atmesta, 30 kas už, prieš susilaikę atmesta, 310 3.11 kas už, prieš susilaikę atmestą, 312 kas už, prieš patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Socialistų yra per, du, per daug vienu. E, už 32, prieš 34 atmesta. 313 kas už, prieš susilaikė atmesta. 314 kas už, prieš susilaikė atmesta. 306 kas už, prieš susilaikę atmesta. 22 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 23 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 330 pakeitimas kas už, dvi dalys, dvi dalys kas už, pirmąją, prieš susilaikė priimta. Kas už antrąją dalį? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Toliau. 331 kas už, prieš susilaikė priimta. 24 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau. 315 pakeitimas. Antroji dalis, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė atmesta. Dvidešimt penktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta, dvidešimt šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta su žodiniu pakeitimu. Toliau, 27 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 28 pagrindinės kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau 378 um, kas už, prieš susilaikė priimta. Patikriname. Baigiame balsavimą. Už 35 prieš 30 priimta. 379 e, pakeitimas. Aha, aš per greitai. Tai kur mes buvome? Danžan. Danžan. 29 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta, 379 e, kas už, prieš susilaikę priimta. Patikrinkime. Balsavimas baigiamas. 30 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 31 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 32 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Keturišimtai vienuoliktas pakeitimas. E, kas už? Prieš susilaikė priimta, 419 kas už, prieš susilaikė atmesta, 420 kas už, prieš susilaikė atmesta, patikrinkime. Kas čia pasakė? Taip įtikinamai. Balsavimą baigiame. Atmesta. Labai gaila. Toliau 421 už, prieš, aš susilaikę atmesta. 422 kas už, prieš, susilaikę atmesta. 423 kas už, prieš, susilaikę atmesta. 424 kas už, prieš susilaikę. Patikrinkime. Keturi, du, keturi. Bent jau pabandėm. 424. Taigi buvo atmesta. 424. Kas už? Prieš? Susilaikė? Na, patikrinkime. Balsavimą baigiame. Labai didelė persvara. 33 kompromisas kas už? prieš susilaikė priimta 438. E, e, Tik antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Vardinis balsavimas. Balsavimą baigiame. Neturiu žalio supratimo.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 prieš susilaikę priimta. Patikrinkime. Balsavimas baigiamas, atmesta 29 prieš 32. 454 kas už, prieš susilaikę Patikrinkime. Balsavimą baigiame. 38 už, 28 prieš priimta. Tada atkrenta. E, Periname prie e, 456 kas už, prieš atmestą. 4, 5, 7, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 4, 5, 8, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 4, 5, 9, kas už, atkrenta jisai. Tada 460, kas už, prieš susilaikę priimta. 34 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 472 kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 471 tada periname prie 34 kompromisas kas už. Keturi, septyni, keturi, kas už? Prieš susilaikę atmestą. Keturi, septyni, trys, kas už? Prieš susilaikę atmestą. Keturi, septyni, penki, kas už? Prieš susilaikę atmestą prieš e, susilaikę atmestą, 476 kas už, prieš susilaikę atmestą, 477 kas už, prieš susilaikę priimtą, atmestą, 478 kas už, 477 viskas tvarkoja, kas už 477, kas e, prieš susilaikę atmestą, 478 kas už, prieš susilaikę atmestą. 4, 7, 9 kas už, prieš susilaikė atmesta. 4, 80 kas už, prieš susilaikė atmesta. 4, 8, 1 kas už, prieš susilaikė atmesta. 4, 8, 2 kas, e, e, kas už, prieš susilaikė priimta. Patikrinkime. 482. Patikrinkime. 482. Baigiame. 37 e, už, priimta. 483 e, kas už, prieš, susilaikę, atkrenta. 483 priimtas. 484 atkrenta. 485, kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 4, 8, 7, 8, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 4, 8, 8, kas už, prieš 487. 487 kas už, prieš susilaikė atmesta. 488 kas už, prieš susilaikė atmesta. 489 kas už, prieš Patikrinkime. Atmesta, man atrodo. Balsavimas baigiamas. 38 prieš atmesta. 35 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Pakeitimas 499, e, kas už, 499 kas už, prieš, patikrinkime. Balsavimą baigiame. Už 37 prieš 26 priimta. 36 pakeitimas, kompromisas. Mes esame prie šonį pakeitimą kompromise, tačiau tada jau nebebus kompromisas. Tai vis tiek kompromisinis, tačiau tai nėra žodinis pakeitimas. Kas už kompromisą be žodinio pakeitimo? Be žodinio pakeitimo. E, jeigu kažkuriai frakcijai nepatinka žodis pakeitimas, tai jis atkrenta, visada tai būna. 36 pakeitimas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Tada 511 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta 30 prieš 36. Toliau 37. Kas už? Prieš. Priimta. Buvo labai aišku viskas ir man taip atrodo. Toliau. 5, 2, 8 pakeitimas kas už. Penki, du, aštuoni, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penki, du, devyni, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 5.30 kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Dvidešimt aštuoni prieš trisdešimt septynis atmesta. 531 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 532 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 533 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 534 kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Balsavimą baigiame. 35 e, prieš 30 priimta. 535 kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. Tačiau atrodo buvo priimta. Balsuoti baigiame. 37 prieš 29 priimta. Kitas pakeitimas. E, bendruomenės. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. visų šalių graikai susivienyje. E, aš prisimenu tokį teiginį visų partijų graikai susivienykite. 38 e, prie 29 priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar trečias ir penktas pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Šeši. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Dešimtas vienuolkas dilgės už. Prieš. Susilaikę priimta. Patikrinkime. Baigiame. Padedam ponui Karas. Jis nubalsavo už. Jis neturi kortelės. 16.22. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 17 už, prieš, susilaikę, atmesta. 18 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 20 atkrenta. 23 kas už, prieš susilaikę atmesta. 24. Kas už prieš susilaikę patikrinkime. Balsavimą baigiame. Dvidešimt šeši prieš trisdešimt penkis atmesta. 25 pakeitimas kas už. Antrasis kompromisas. Prieš susilaikę priimta. Toliau. 25 pakeitimas kas už. Prieš susilaikę priimta. Patikrinkime. Balsuoti baigiame. 29 prieš 20 priimta. 37 e, kas už, prieš, susilaikę priimta. 28 kas už, prieš, susilaikę priimta. 29 kas už, prieš, susilaikę atmesta. 30 kas už, prieš, susilaikę atmesta. 31 kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 50 pakeitimas. Mes e, balsuojame dėl 36 dabar, kas už, 36. Kas už? Pone Prėda. Mes pačioje pradžioje tai įsteiškiname. Jie tai perėmė iš karto. Labai gaila. 36 kas už, prieš, patikrinkime. Balsuoti baigiame. 36 e, prieš 29 priimta. 39 e, kas už. Prieš. Susilaikę. Patistinkime. Balsavimas baigiamas. 39 prieš 24 priimtas. 50 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. 51 kas už prieš susilaikė priimta. 53 kas už prieš susilaikė priimta. 99 kas už prieš susilaikė priimta. 5 kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. E, tai Anai Marijai turėtumėte balsuoti taip. Baigiame. 30 prieš 13 priimta. 61 kas už, prieš susilaikę atmesta. 62 kas už, prieš susilaikę atmesta. 63 kas už, prieš susilaikę priimta. Balsuoti baigiame. Nebalsavo aštuoni žmonės. Labas rytas. Kai kuriuos jau pažadinau. Paskutiniai du gali toliau miegoti. Baigiam. 31 prieš 23 atmesta. Toliau 65, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 66 kas už, prieš susilaikė atmesta. 67 kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas kas už. Šešiasdešimt septintas. Balsavimą baigiame. 31 prieš 28 priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 77 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas baigiamas. 42 už, 24 prieš priimta. 40, e, 84 e, kas už, prieš susilaikę atmesta. 85 kas už, prieš susilaikę atmesta. 7 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 89 e, kas už, prieš susilaikė atmesta, 90 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 91 kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau, 98 e, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Baigiame balsavimą. Už 53 prieš 11. Labai aiškiai atmesta. <coughs> Labai aiškiai. Taip sako pirmininkas. Ir dabar galutinis e, balsavimas už 42 prieš 11, 11 e, susilaikė ir sveikiname pranešėją. Now we have to go to what? To where? No, what is jetzt mit Harting? Ah, yeah, no, Russia, sorry. Hmm? Yes, Russia. Is she here?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 bitte, sich auf den Weg zu machen. Grįžkite į vietas. Ich uh, rufe den Tages... Dabar nagrinėsime dešimtąjį tarpotvarkės klausimą. Bendradarbiavimą su Europos parlamento uh, Rusijos uh, e, delegacijos, su Europos parlamentu ir Rusijos delegacijos ir Rusijos delegacija. Ir labai e, džiaugiuosi tuo, kad šiandieną pas mus atvyko e, EIVT valdantysis direktorius Europoje ir Vidurinė Azijai, Tomas Mayer Harting. E, džiugu, kad jūs esate čia e, naujose pareigose. Tikiuosi, kad mes gerai bendradarbiausime per ateinančius metus. Žodis jums. E, gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, labai dėkoju už tą galimybę šiame kontete pakalbėti apie bendradarbiavimą tarp ES ir Rusijos ir aš džiaugiuosi, kad yra galimybė uh, E, jūs informuoti apie santykius su Rusija. Ponai, ponė pirmininkė, vienas iš šio posėdžio ypatumų yra tai, kad tai vyksta praėjus dienai po užsienio reikalų ministrų tarybos. Taigi dabar turiu galimybę pristatyti ir tarybos išvadas, kurios buvo priimtos ministrų taryboje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šią savaitę pažymėsime praėjus dvi, pra, pra, praėjusius dviejus metus po nelegalios Krymo aneksijos, kaip žinia, ES niekuomet nepripažino ir visuomet tą aiškiai pabrėžia pareiškimuose, nepripažinimo politika yra pabrėžiama ir taip pat šią savaitę taip pat irgi tai pabrėžiame. Uh, Tačiau tai reiškia, kad kontekstas sudėtingas ir iššūkiai bendrai yra sudėtingi vertinant mūsų santykius su Rusija. Dar vienas iššūkis yra padėtis rytų Ukrainoje ir tas destabilizavimas, kurį matome tenais dėl Rusijos. Tai irgi yra centrinis esminis klausimas ir labai rūpimas klausimas Europos Sąjungai. Normandijos šalių pastangos irgi čia yra labai svarbios, jas svarbu paminėti ir taip pat Minsko sutarimo įgyvendinimas. Rusija yra svarbi, kalbant apie ESG, ESSG, ir Rusija vaidina konstruktyvų vaidmenį siekiant politinio, politinių transformacijų. Paskalbant apie tai, kad Rusija atitraukė savo pajėgas iš Sirijos, tai irgi yra naujas poslinkis, turint omenyje galimybę sumažinti priešiškus veiksmus ir smurto eskalaciją e, Sirijoje. Europos Sąjunga, ypatingai šis parlamentas, taip pat yra susirūpinę dėl to, kad mažėja nepriklausomų politinių balsų erdvė ir plėtinės visuomenės balsas Rusijoje. Teisinės valstybės principai paminami ir ta situacija labai neramina, turint omenyje tai, kas vyksta su Nadija Savčenko, tai tik tai dar kartą parodo labai akivaizdžiai tą mažėjančią erdvę. Ir situacija dar labiau, dar sudėtingesnė po to, kai nelegaliai buvo aneksuotas Krymas. Ir situacija ir santykiai su Rusija niekuomet nebuvo lengvi ir kai kurios problemos, su kuriomis susidurėme šiandieną, dauguma tų problemų netgi ankstesni nei pastarėjai poslinkiai. Aš galiu paminėti vieną pavyzdį, būtent sunkumai, su kuriais susidūrėme, turint omenyje Siberian Transit skrydžius ir fitosanitarinių priemonių e, problemos. Aš anksčiau dirbau kaip politinis Austrijos direktorius, kuri tuo met pirmininkavo 2006 metais Europos Sąjungai. Ir aš puikiai prisimenu, kai 2006 metų sausio 1 dieną vyko ta krizė. Taigi bendrai turint tokią situaciją, užsienio reikalų ministrų taryba vakar aptarė santykius su Rusija pirmąjį kartą per daugiau nei vienerius metus. Ir aš iš pat pradžių aiškiai teigiau, kad šios sutikimo tikslas nebuvo kurti naują politiką Rusijos atžvilgių, mūsų požiūris į Rusiją nesikeičia. Griežtas, principingas, bet atviras dialogui pagal ES dvigubo, dvigubų vėžių politiką. Taip pat e, vyriausiai galiotinė aiškiai pabrėžė, kad ne, nebuvo diskutuojama ir apie sankcijas, bet bendrai apie ES ir Rusijos santykių. Sankcijų diskusijos įvyks e, reikiamų laikų. E, diskusijos suteikė galimybę dar kartą pabrėžti, kad ES yra vieninga, nes esant tokiai sudėtingai situacijai mes vienybėje randame stiprybės ir vyriausiai galiotinė sugebėjo taip pat valstybėms narėms pristatyti penkis svarbiausius principus, kurie sudaro mūsų dabartinės politikos pagrindą. Būtent kalbant ne apie tai, kaip norėtumėme plėtoti politiką Rusijos atžvilgiu ateityje, bet tai yra pagrindas, kurio laikantis dabar veikiame. Ir tie pagrindiniai principai, kurias viešai paskelbė vyriausio galiotinė po to ir kuriems pritarė visi, visos valstybės narės vienbalsiai, tai yra tokie principai. Pirmiausia, tai yra visapusiškas Minsko susitarimo įgyvendinimas tai yra esminis elementas siekiant bet, kokio, bet kokių esminių pokyčių mūsų santykiuose. Antras principas - tai, kad reikia sustiprinti santykius su rytų partnerėmis ir kitais kaimynais, ypač Centrinės Azijos valstybėmis. Ir tai turiu pasakyti, kad vyko labai puikios diskusijos apie tai, kaip toliau elgtis šioje srityje ir vyks tolesnės diskusijos apie santykius su rytų partnerėmis per kitą užsienio reikalų ministrų tarybą. Trečias dalykas tai yra ES atsparumo stiprinimas ir čia mes kalbame ne tik apie saugumą, siaurąją prasme, mes kalbame ir apie tokius klausimus kaip energetinis saugumas, hybridinės grėsmės ir taip pat strateginis bendravimas esant tokioms situacijoms, kur Europos Sąjunga susiduria su organizuota dezinformacijos kampanija, kurią vykdo Rusijos valdžio, valdžios kontroliuojama žiniasklaida. Ketvirtas principas, kuriam pritarė ministrai, tai, kad reikia esant net tokioms aplinkybėms selektyviai įsitraukti į santykius su Rusija tose srityse, kur, kurios yra atitinka ES interesus, turintam ne užsienio politikos rytis. Ir čia yra nemažai pavyzdžių, kur mes tą padarėme pastaraisiais mėnesiais Iranas, Artimų rytų taikos procesas, Sirija ir taip pat e, DPRK, e, migracija, klimato kaita, kitos rytis, kur yra akivaizdus ES interesas. Penktasis principas, e, kaip sakiau anksčiau, žinau, kad tai yra principas kuris yra ypatingai svarbus parlamentui šiam komitetui, tai yra noras didinti paramą Rusijos plėtiniai visuomeniai ir įsitraukti ir investuoti į santykius tarp žmonių, mainus ir politiką, kuri yra susijusi su šias rytimi, ypatingai turint omenyje dialogą su būsimomis Rusijos jaunų žmonių kartomis, švietimas ir panašiai. Taigi, aš manau, kad šie pagrindiniai penki principai yra tie principai, dėl kurių bendrai sutarė vakar ministrai ir aš manau, kad tai buvo svarbus vienybės ženklas, buvo padėtas pagrindas ir dabar mes galime toliau bendradarbiauti su Rusija, netgi esant labai sudėtingoms aplinkybėms kad atremtumėme tuos iššūkius, mums, mums, kuriuos mums kelia Rusija ir aš pirmininkę mielai galėčiau pakomentuoti tuos e, kriterijus, jeigu būtų su tuo susijusių klausimų. Ačiū. E, Ponas Karas. Dėkoju, e, pirmininkė. E, labai e, dėkoju ambasadoriui už pranešimą. Mes labai sveikinamės, labai sveikiname šio susitarimo labai didelį aiškumą mes prisimename praėjusį dialogą. Aš norėčiau paklausti, kaip mes galėtume organizuoti dialogą taip, e, kad e, galima būtų apžvelgti Minsko sustarimo neįgyvenimą ir kokį vaidmenį atlieka Europos parlamentas e, šiame procese, kai kai yra įtraukiamas, įtraukiami į bendradarbiavimą antrųjų Rusijos dūmos rūmų nariai. Sačia. Panas Aštrevičius. Ačiū pirmininkė. Na, po vakar įvykusios užsienio reikalų ministrų tarybos nieko naujo nemačiau, įskyrus ketvirtą ir penktą principus. Ketvirtas principas yra naujas, galiu pritarti, tačiau penktasis ne. Čia yra sakoma, kad reikia bendrauti su žmonėmis, su Rusijos visuomenė. Apie tai buvo kalbama ir anksčiau. Tačiau ketvirtasis principas man lieka neaiškus. Ponas Hartingai, aš manau, kad e, Rusija turi strategiją ir jos vadova, jie vadovaujasi. ES turi tik interesą ir kartais e, turi įdomių interesų nebūtinai vadovaujasi tokiais dalykais kaip vertybės, principai. Aš jokio strateginio pokyčio Rusijos elgesy nematau. Tad e, norėčiau paklausti, ar nus, Rusnis Minsko susitarime yra kažkokių dalykų, kurių Rusijai uh, kurie Rusijai yra neaiškus, kas turi būti įgyvendinta. Ką mes turi, aš e, norėčiau paklausti. E, Rusijai e, nekeičia savo požiūrį į juodą į sąrašą ir panašiai, tačiau matau, kad daug rusų vis dar atvyksta į ES. Tad norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie e, Rusijos elgesį ir tą selektyvų bendradarbiavimą. Kai kurie e, tai vardina kaip sustiprintą dialogą. Aš matau dokumentai, e, kurie buvo pasirašyti ir kuriais reikia laikyti kurių reikia laikytis. Sustarimai visų pirma turi būti įgyvendinti, kad būtų padarytas pokytis. Dėkoju. Thank you, Chair. Um, Thank you, Director, for uh, the present. Ačiū ponui Hartingui. Aš taip pat manau, kad e, užsienio reikalų ministrų tarybos išvados mūsų nenustebino. Tačiau norėčiau, kad jūs daugiau pasakytumėte, ką turi omeny e, taryba, sakydama, kad reikia sustiprinti ryšius su Centrinė Azija jeigu kalbame apie selektyvinį bendradarbiavimą su Rusija, tai mm, laikausi nuomonės, kad su Centrinė Azija toks e, selektyvinis bendradarbiavimas e, būtų naudingesnis, nes pavyzdžiui, su kai kuriomis šalimis aš tikrai nenorėčiau glaudaus bendradarbiavimo, neįvardinsiu konkrečių šalių, tačiau kalbant apie regioną, tai na, negalima su juo glaudžiai bendradarbiauti, ignoruojant tokius dalykus kaip žmogaus teisų pažydinėjimai panašiai. Taigi norėčiau sužinoti, ką jūs galėtumėt pasakyti, kokie procesai yra numatyti ir kaip ketinama tu, glaudinti tuos ryšius su Centrinė Azija. Kalnietė. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už įžanginius žodžius apie ES ir Rusijos santykius. Ačiū, kad įvardinote tuos penkis principus. Labai svarbu įgyvendinti prisimtus susipareigojimus. Turi būti įgyvendintas Minsko susitarimus. ir mes turime elgtis nusekliai. Aš e, baiminuosi, kad e, ne visi teisingai supranta, e, kada būtų galima peržiūrėti numatytas Rusijai sankcijas. Buvo sakyta, kad Rusijai taikomos sankcijos turėtų būti nukreiptos į konkrečius asmenis, kurie yra artimi e, prezidentui Putinui. Sankcijos neturėtų būti nukreiptos į tas rytis, kurios e, turi poveikį e, Rusijos piliečiams. Vakarykštės tarybos rezultatas turi būti E, geriausias pasiektas rezultatas yra mūsų vienybė, kad ją mes išsaugojame. Tačiau mes e, už tai sumokėjome per nelik didelę kainą. Mes bandome ieškoti kompromiso, kuris um, verčia manyti, kad ES yra silpna ir aš dėl to apgalėstauju. stauju Kartais mes e, ignoruojame e, tam tikrų šalių e, elgesį, elgesį, kai yra pažeidinėjamos žmogaus teisės. Ir tikiuosi, kad nesusidarys tos pačios problemos kaip ir praeitie santykių su Rusija. Tikiuosi, kad mes tikrai sugebėsime įgyvendinti bendrą užsienio e, politiką ES ir būsime vieningi. Dėkuoju. So, thank you. Ačiū už labai įdomią informaciją, bet aš norėčiau paklausti, ar jūs panalizavote dabartinę padėtį Rusijoje, turint omenyje ekonomiką? ir kiek ta nykstanti ekonomika paveiks Europą ir Centrinę Aziją. Kokias turime padaryti išvadas bendrai iš tų um, sankcijų ir ar yra priežasčių ir save pakritikuoti Europoje. Būtent, kad dabartinė situacija man primena darželį, vaikų darželį, kur visuomet sakome, kad jeigu jie nesilaikys Minsko susitarimų, mes nieko nepadarysime, nieko nedarysime, o jie sako, kad viskas gerai ir mes e, linkę ir toliau taiksyti su tokia situacija, kai gal, kuri galiausiai nieko neduos e, laikui bėgant rytoj ar turint omeny ilgesnę laiko perspektyvą. Tai kaip mes galėtumėme surasti naujų būdų, naują pradžią surasti kokią tai. Turiu klausimų dėl trijų principų. Pirmasis klausimas dėl pirmojo Užsienio reikalų taryboje buvo aptarta e, taip pat ir Vokietijoje, tarp Vokietijos ministrų buvo aptarta ta tendencija e, pastaruoju metu kalbėti apie Minską. E, neva abi konflikto pusės vienodai vengia įgyvendinti susitarimą, tačiau manau, kad tai yra neteisinga interpretacija. Ir EBPO, e o, o EBPO e parodo, kad pažeidimai buvo padaryti tik iš vienos pusės ir jie yra daug e, didesni. Ir Vokietijoje manau, kad neteisingai yra interpretuojama ir viso konflikto Rusijos agresijos priežastis. Taip pat noriu pakalbėti apie hybridinę grėsmę, ar jos iš tikrųjų yra stebimos, tos grėsmės, kaip Rusija e, daro įtaką balsavimams Europoje ir e, taip pat dėl balsavimo Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose. Europo, dėl pasilikimo Europos Sąjungoje. Taip pat e, norėčiau pakla, e, paklausti, kas yra tas selektyvus e, dalyvavimas kartu su Rusija Europos Sąjungos reikalų, reikaluose. Tai aišku, Rusija norėtų, kad nuimtos sankcijos ir aišku, tai yra konkretus specifinis Rusijos interesas. Thank you. Uh, ambasador, well... Uh, sveikinu atvykus ambasadorių į parlamentą. Aš su jumis uh, labai dažnai vienoje susitikdavau anksčiau, o dabar norėčiau paklausti jūsų. Per posėdį buvo aišku, kad uh, skirtingos Europos valstybės vadovaujasi tik savo interesais, kai pradedama kalbėti apie santykius su Rusija. Ir ar dėl šitos priežasties mes e, negalime um, užtikrinti kažkokio matomo strateginio požiūrio į šios santykius. Toliau norėčiau sužinoti, ar kas nors yra pasakęs, jog Rusijos embargas smarkiai kenkia e, Europos ekonominiams interesams ir konkrečiai visai ES ir konkrečioms valstybėms narėms, kuriuose situacija yra tikrai rimta dėl to embargo. Ir galiausiai mes kalbame apie Minsko susitarimą, Minsko grupę. Ir labai dažnai buvo, ir labai daug klausimas buvo užduoda dėl to. Aš norėčiau paklausti, kaip dėl Minsko grupės. kuri buvo suformuota tam, kad būtų išspręsta e, Kalnų Karabaho problema. Ir Europos Sąjunga nusprendė Prancūzijos, palankiai Prancūzijai, e, tačiau šiandieną toks veiksmas būtų neprimtinas. Ačiū. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dėkoju, pirmininkė. Pone Harting, turiu Jums du klausimus. Pirmasis susijęs su pirmuoju jūsų iškeltų punktu, tai yra Minsko susitarimas Minsko susitarimai buvo minėti daugelį sričių. E, jie yra sudaromi, pavyzdžiui, kai reikia nutraukti e, ugnį, e, sudaryti paliaubas ar kai yra pažydžiami šitie susitarimai. Ar yra koks nors Minsko sustarimo B planas, jeigu Minsko sustarimo laikoma? Mes galime tikėtis, kad tai bus. Na, o kalbant apie B planą, man įdomu, ar mes galvojame apie tai, jog Ukrainai reiktų padėti kovoti su agresija. Ir aš tik prisimenu, kad tai buvo pasakyta daug kartų, ar yra galimybė Ukrainą teikti karinę technologiją, kad jie galėtų pasipriešinti Rusijos agresijai. Taigi, ar yra koks nors B planas kaip alternatyva Minsko susitarimui? Mano antras klausimas susijęs su tuo, ką sakėte apie hybridinį karą ir dezinformaciją. Norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjungos gynyba yra labai uh, silpna. Pone Mogarinė, nurodžius e, tarybai, e, sukūrė e, komanda, kuris skirta yra kovoti su Rusijos propaganda. Tai jis susideda iš aštuonių žmonių ir, vis, ir ponė Mogerini turėjo atidėti lėšų tam tikslui iš dabartinio biudžeto. E, tam, kad galima būtų kovoti su Rusija ir Rusijos propaganda. Ar turite kokiu nors pasiūlymu dėl to, kaip reiktų e, kovoti su didžiulė masinė Rusijos dezinformacija, kuris smarkiai kenkia Europos valstybių solidarumui. Ačiū. Ačiū. Turiu dvi pastabas klausimus. Pirmiausia, per dažnai ir per daug Europos politikų nustemba dėl to, ką daro Rusija 2008 metai Gruzija, tas pats su Krymu, Rytų Ukraina ir galiausiai daug žmonių nustebo, kai Rusija pradėjo sprogdinimus Sirijoje. Vakar staiga sužinojome, kad Sirija, e, Rusija pasitraukė iš Sirijos. Tai norėčiau paklausti, kokią analizę yra pateikusi išorės veiksmų tarnyba, numatant, kas bus toliau. Nes akivaizdu, kad jeigu Rusija kažko vėl imsis, tai jiems reiks išteklių, pajėgų ir dabar pasitraukus iš Sirijos tų laisvų pajėgų yra Rusijoje. Toliau kitas labai konkretus klausimas. Kaip žinia, daugiau nei 50 Europos parlamento narių yra pateikę pasiūlymą, taip pat kai kurie nacionaliniai parlamentai, Europos šalių nacionaliniai parlamentai yra pateikę pasiūlymą priimti sprendimus dėl sankcijų, dėl konkrečių asmenų, kurie turi prisimti atsakomybę dėl Savčenko, Savčenkos e, bylos. Kokia yra išrės veiksmų tarnybos pozicija ir komisijos pozicija dėl tokio pasiūlymo taikyti sankcijas konkretiems asmenims, kurie yra susiję ir atsakingi už tai, kas vyksta, kas vyksta su Savčenko? Ponas Keliam. Ačiū, ambasadoriu. Dėkuoju. Ambasadoriu, aš norėčiau pritarti ponui Pajetui ir paklausti, kokias išvadas yra padariusi išorės veiksmų tarnyba iš ankstesnių Rusijos tarptautinės teisės pažeidimų atvejų, nes turime prevencinių priemonių imtis, o ne reaguoti tai, kas vyksta. Tačiau norėčiau pasakyti, kad ES stiprybė visuomet glūdėjo vienybėje. Dabar kalbant apie tuos principus, kurios pažeidė Rusijos vyriausybė beprecedentinių būdų. Jeigu kalbėtumėme apie Rusijos strategiją, tai yra būtent žaisti ES dviejonėmis. Taip pat žaisti laiku, tikintis, kad mes pavargsime, kad mums nusibos ir kad mes darysime kompromisus mūsų principų sąskaitą. Taigi, tai yra pavojingas dalykas mūsų ilgalaikės strategijos prasme dvėjoti ar ieškoti kompromisų, vienašališkų kompromisų, nes e, tai atsispindi ir Sirijoje, jeigu mes čia irgi parodysime dvėjojimą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į sankcijas, konkrečiai nukreiptas prieš asmenis. Tai veikia, mes puikiai tai žinome. Reikia užkirsti kelią tam abejotinam turtui, kuris yra laikomas Europos Sąjungoje. Ir jeigu mes norime padaryti poveikį Rusijos elgesiui, tai turime konfiskuoti tą, užšaldyti tą turtą kuris yra Europoje, ir tie, kurie yra atsakingi už tai, kad buvo už, už tą sulaikymą ir dabar tą parodomą į teismą ponios Savčenko turi irgi jiems būti pritaikytos sankcijos. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ponas Arvama. Tai yra toksai papildomas galbūt klausimas, turint omenyje, ką ko klausė ponė Jakonsari, dėl to, kaip surasti naujų būdų santykiuose su Rusija. Ir aš tiesiog norėjau paprašyti žodžio, kai išgirdau, kad buvo paminėtas žodis vaikų darželis šiuo atveju, nes su Putino režimu tvarkytis tai tikrai toli gražu nėra, nėra vaikų darželis. Nėra taip lengva kaip vaikų darželėje. Ir aš tik tai noriu pasakyti, jog labai tikiuosi, kad išorės veiksmų tarnyba neketina keisti tos plačios strategijos ir situacijos analizės, remiantis mintimi, kad mums galbūt būtų geriau, jeigu vyktų tas dialogas dialogo labui su tuo režimu. Taip pat norėčiau pakomentuoti labai trumpai tai, ką kolega Paėtas pasakė apie tai, kad mus kas kart nustebina tai, ką daro Rusija. Mes tikrai negalime manyti, kad praėjus dviejiems metams po nusikalstamo Krymo aneksavimo Rusija šiandieną kažkaip įžengė į naują tarptautinės politikos erą. Praėjus dviejams metams po Krymo, akivaizdu, kad čia nekoks tai sutapimas, kad girdime žinias apie tai, kad Rusija tarsi atitraukė pajėgas iš Sirijos, likus kelioms dienoms iki, iki dviejų metų metinių. Tai aš norėčiau, kad e, iš Baltijos jūros pusės irgi būtų aiškiai pasakyta, kad mes nebūsime kvailinami, mes nenorime dialogo dialogo labui su Rusija. Ačiū. Dėkoju. E, pirmininkė, klausimų sąrašas labai ilgas ir tikiuosi, kad pavyks atsakyti į kai, kuris, kai kurios iš jų dauguma buvo pastabos, neklausimai. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, bendrai reaguodamas į pasisakymus, kai kurie šio gerbiamo komiteto nariai sakė, kad juos stebina tai, kad nėra jokių, nėra jokių naujienų vakarykščiame įvykyje renginyje. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad vakarykščių diskusijų tikslas buvo apibriežti naują politiką ES ir Rusijos atžvilgių. Tiks, net toks buvo tikslas. Tikslas buvo apibriežti ES vienybę dėl esminių uh, E, gairių, principų, kurie apibrieštų mūsų dabartinius veiksmus. Ir netgi klausydamasis daugelio komentarų šioje salėje, supratau, kad ne visuomet yra lengva užsitikrinti vienybę Europos Sąjungoje, kai kalbame apie Rusiją. Ir aš manau, kad pagrindinis pasiekimas yra tas, kad me, mums pavyko apibrėžti, akcentuoti tą vienybę, esant e, tokiai situacijai, kai diskusijos apie Rusiją ir anksčiau būdavo labai sudėtingas ir aš manau, kad niekas neprieštaravo tiems principams ir mano manimo tie principai svarbus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš nesu tas, kuris neįvertina tų iššūkių, su kuriais šiandien susidurėme, turint omenyje Rusiją. Ir aš kaip jaunas Austrijos diplomatas tarnavau toje Sovietų sąjungoje 90-mečio pabaigoje ir buvo sudėtinga, nes tada kaip ir kilo viltis šalyje, didesnė viltis nei dabar, matant šios reiškinius. Ir su Jurija Afanasievu aš tada bendravau, jis buvo judėjimo vadas ir buvo vienas iš pirmųjų, labai, kuris labai atvirai kalbėjo apie stalinizmo nusikaltimus. Ir keista, kad e, sta, stalinizmo, sta, Stalino laikais jis buvo laikomas užsienio agentų ir ši agentūra dabar laikoma užsienio agentų uh, um, organizacija pagal dabartinius Rusijos įstatymus. Taigi aš manau, kad susidurėme iš tiesų didžiuliais iššūkiais, kalbant apie žmogaus teisės ir pilietinės, erdvė, pilietinės visuomenės erdvę. Ir aš manau, kad taryba puikiai suprato esamą padėtį. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, nes manęs klausė ir apie tos institucijos vaidmenį. Taigi diskusijos nebuvo apie mūsų santykių struktūrą, kai mes tik tai susitinkame su rusais Ir visuomet kyla pagunda paklausti, klausti, ar nereiktų viršūnių susitikimo ir, ir panašių dalykų. Bet reikia nepamiršti, kad kai kurios, kai kurios struktūros nuolatinės partnerystės taryba jau nutraukė savo veiklą dar prieš pritaikius sankcijas dėl to, kad struktūra nebuvo laikoma naudinga. Taigi, norėčiau grįžti prie selektyvinių santykių klausimo. Aš nežinau, čia, nemanau, kad čia kažkas yra labai radikaliai naujo. Aš sutinku su ta analizė, kad Rusija yra labai sudėtingas veikėjas tartutinėje arenoje, sudėtingas veikėjas mums ir, aišku, čia nereikia būti pranašu, kad tai numatytum ir išliks sudėtingas veikėjas dar kurį laiką. Tačiau net esant tokiam sudėtingam veikėjui, prasminga būtų kalbėti tais klausimais, kurie naudingi tau pačiam. Kalbėtis reikia su tuo sudėtingu veikėju ir aš manau, kad Iranas yra puikus pavyzdys, aiškus pavyzdys, kai uh, yra vykdomas selektyvinis bendradarbiavimas su Rusija dėl įvairių priežasčių susijusių taipogi ir su konkrečia Rusijos politika Sirijoje. Būtina yra kalbėti su Rusija apie Siriją ir taip pat yra sričių, kur mano manimu ES irgi yra suinteresuota kalbėti su Rusija, ginant valstybės narės, kurios susiduria su didžiausia Rus, rizika, kalbant apie Rusijos politiką pavyzdžiui, fitosanitarinė kontrolė Rusijoje, panašu, kad labai tai techninis klausimas, bet tai naudojama kaip metodas skaldyti valstybės narės. Ir, kaip žinome, jie skirtingai traktuoja tas taisyklės vienodai, vienaip kitiems, vienaip vieniems, kitaip kitiems. Ir e, vykdant selektyvų bendravimą su Rusija, mes galėtumėme būtent per Europos Sąjungą sąjungą ir institucinius atstovus galėtumėme kalbėti vienu balsu ir tai yra, tai atspindi mūsų kai kurių narių selektyvinius interesus. Taigi nieko čia naujo, kalbant apie selektyvinį bendravimą, mes tą darome ir tą darome tose srityse, kurios mums yra aktualios ir atitinka mūsų interesus. Keliai žodžiai apie Minską. Viskas labai aišku, ministrai sutarė, kad pagrindinė sąlyga, bet kokiems esminiams pokyčiams mūsų santykiuose su Rusija yra visapusiškas Minsko susitarimų įgyvendinimas. Buvo užduotas klausimas apie tai, aišku, Minsko susitarimai sieja ir Rusija ir Ukraina, saisto Rusija ir Ukraina. Ir tiesa, kad mes raginame ir Ukrainą tenkinti e, sutarties sąlygas, bet akivaizdu, kad saugumo padėtis šalies rytuose, taip pat sunkumai susiję su tuo, kad EBPO ne visur gali patekti, dėl to labai sudėtinga mums pasiekti reikiamo konsensuso radoje dėl e, reikiamų sprendimų. Taigi aš tikrai manau, kad bendrai situacija yra susijusi ir labai glaudžiai su rytų, šalies rytų saugumo padėtimi ir čia, aišku, Rusija turi labai už tai aiškę atsakomybę, kalbant apie visapusišką Minsko sustarimų įgyvendinimą. Na ir, aišku, mes turime Ministrai turi priimti sprendimus dėl Minsko sustarimų įgyvendinimo ir tada, aišku, jie labai atidžiai iš, išklausys Vokietijos ir Prancūzijos balso, kurios vaidina labai svarbu vaidmenį, vaidmenį turint omenyje Normandijos šalių e, veiksmus. Toliau Minskas ir Minsko grupė. Tikriausiai žinote, kad vyriausiai galiotinė neseniai lankėsi Azerbaidžane, Armenijoje ir ji labai aiškiai to vizito metu pasakė, kad mes visapusiškai ir ES remia Minsko bendrapirmininkų pasiūlymus, kurie taip pat apibendinti ir Madrido principuose. Ir manęs klausė, ar turime B planą, mano asmenė nuomonė, mūsų tikslas yra pasirūpinti, kad būtų gyvendintas Minsko susitarimas ir ministrai ir valstybės narės, manau, kad sutarė, kad įmanomas tik politinis sprendimas, sprendžiant labai sudėtingą konfliktą ir esant labai sudėtingai Ukrainos padėčiai šalies rytuose. Kai kurie nariai klausė apie tai, ką mes darome kovodami su dezinformacija. Stretcom East buvo minėta ir aš jums pritariu, kad tai be jokios abejonės yra struktūra, kuri galėtų ir turėtų būti toliau stiprinama, bet aš taip pat norėčiau pažymėti, kad ministrai labai pozityviai įvertino tai, kas vyksta išorės veiksmų tarnyboje mm, šioje srityje, nes pirmąją kartą įkurta tokia struktūra ir aš manau, kad mes nemažai pasiekėme. Kai manęs paklausė apie tai, kaip mes interpretuojame pastarai Rusijos sprendimą dėl Sirijos, atvirai pasakysiu, kad per anksti dabar dar yra pateikti aišku sprendimą, ką tai reiškia, ką tai reiškia konkrečiai, ką tai reiškia bendrai turint omenyje politinį kontekstą. Aš manau, kad reikia įvertinti tai labai atidžiai ir pažvelgti į platesnį kontekstą. Mūsų bendroji pozicija yra ta, kad bet kokie žingsniai leidžiantys sumažinti smurto eskalavimą Sirijoje ir padedantys prailginti E, priešiškų veiksmų nutraukimą, dėl ko buvo sutarta, yra labai svarbu, turint omenyje bendrai taikos procesą ir reikia tuos žingsnius stiprinti, stiprinti pastangas ieškoti politinio sprendimo Sirijos kare, bet kol kas, manau, per anksti yra pasakyti, ar pasiekėme tokios situacijos jau ar dar ne. Toliau kalbant apie papildomus sąrašus, sankcijų sąrašus čia yra labai sudėtingas dabar Nadijos Apčenko situacija, nelegali situacija e, Rusijoje ir aš tik tai galiu pasakyti, kad bet kokie papildomi sankcijų sąrašai, dėl jų turi sutarti taryba. Uh, ir taip pat taryba turės apsvarstyti tokį pasiūlymą atsižvelgdama į teisinius kriterijus, kurie yra nustatyti pagal teisinį aktą, kuris būtų bet kokių tokių sąrašų pagrindas. Toliau kalbant apie Nadiją Savčenko, aš tik norėčiau bendrai pasakyti, kad jūs matėte labai aišku griežtą vyriausios įsigaliotinės pareiškimą šiuo klausimu. Ji, beje, tikrai galiu asmeniškai pasakyti, labai aiškiai pasakė, kad ES laiko Nadijos Avčenkos pagrobimą iš Ukrainos ir laikymą Rusijoje e, kaip Rusijos tapnios teisės pažeidimą, kai yra negerbiama žmogaus teisės, negerbiama teisė į sąžiningą teismą. Taip pat ji pasakė, kad pastarosios ataskaitos apie jos sveikatą labai neramina ir dėl šios priežasties ji kreipėsi į Rusijos valdžią nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Nadiją Savčenko uh, humanitariniais pagrindais ir mes stebime, kas toliau bus po to pareiškimo. Mes siekėme bendro valstybių narių demaršo Maskvoje šiuo klausimu ir mes tikrai optimistiškai nesame nusiteikę dėl tokio demaršo rezultatų, turint omeny viską, ką matėme pastaraisiais metais, tačiau mes ir toliau primiktinai to reikalaujame ir be jokios abejonės laikomės labai griežtos ir stiprios ir vieningos pozicijos. Pone pirminkė, žiūriu, ar į visus tuos klausimus atsakiau. Aš tik tai dar pasakysiu, kad ir galbūt tą turėjau pasakyti pačioje pradžioje. Tie penki principai, tos gairės, esminiai principai yra susiję su bendra antrašte ir vyriausiai galiotinė irgi ir valstybės narės tai pabrėžė, kad tai yra gynybos ir saugumo politikos klausimas ir ypač turint omenyje nelegalų Krymo aneksavimą, taip pat rytų Ukrainos destabilizavimą, tai yra išpuolis prieš Europos saugumą ir akivaizdu, kad mes ir toliau aiškiai tai pabrėšime. Ir tai yra mūsų bendravimo su Rusija pagrindas. Ir tai galbūt rodo, kaip reiktų vertinti tos klausimus susijusius su ekonominė situacija ir kaip tai susijęs su sankcijomis. Aišku, šalys, valstybės narės jaučia tuos padarinius, tokių sankcijų padarinius, kai kurių šalys daugiau nei kitos, bet uh, Tai buvo principiniai sprendimai, kurie buvo priimti atsižvelgiant į padėtį, kuri bet kuriuo atveju nepagerėjo. Ir ministrai dar kartą tai susijo su visapusišku Minsko susitarimu gyvendinimu. Kol kas dėl to nematome. Tačiau diskusijos dėl sankcijų, kaip sakiau, įvyks atskirai. Ir tikėtina, kad tai vyks birželio mėnesį. Ir, man atrodo, į visus klausimus atsakiau. Man atrodo, kad mes aptarėme visus klausimus, kurie buvo man užduoti. Ačiū. Labai ačiū už visą šią informaciją, dalyvavimą diskusijoje ir už tikimės bendradarbiavimo ateityje. Ir e, linkiu geros kelionės atgal į išorės veiksmų tarnybą. unserem letzten Tagesordnung. Na ir dabar, nes, dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas yra parlamento ir tarybos rekomendacija dėl tautų generalinės asamblėjos 71 sesijos. Mūsų pranešėjas yra visų mylimas Andrei Kovačev. Ir turbūt E, keista bus, kad mes e, nepadarėme to praėjusį kartą. Praėjusiais metais tai yra savo iniciatyvą pateiktas e, pranešimas, nes mes turėjome tokią rekomendaciją tada pateikti. Ir aš manau, kad jeigu mes atitinkamai skirsime laiko, tai turėsime pateikti, na, mes turime pateikti pakeitimus dėl šitos rekomendacijos iki kada. Pasiūlymas yra pasiūlyti pakeitimų terminą iki kovo 21.12 valandos ir tada turėsime pakankamai laiko pamastymams. Kažkas e, labai norėjo pasiūlyti kovo 17. Sekretariatas, taip? Tik sekretariatas daro tokius pasiūlymus, neatsižvelgianti tai, kad e, pakeitimus turi e, teikti sunkiai dirbantys žmonės, o ne šiaip kažkas. Taigi, ponia Kovačiov, žodis jums. Uh, Dėkoju pirmininkė, ačiū už tokią įžanginę informaciją. Aš tik paminėsiu, kad per pas, paskutinius e, du parlamento kadencijos e, metus e, ponas Landsdorf rengė panašaus pobūdžio rezoliucijas. Jis e, e parengė septynias rekomendacijas tarybai jungtinių tautų generaliniai sesijai 67 ir 68 sesijai Šios kadencijos Europos parlamentas nerengė 14 ir 15 metų rekomendacijų Junktinių tautų generaliniai asamblėjai. Tačiau buvo parengtas bendras pranešimas apie jungtinės tautas. Dar yra viena priežastis, kodėl biuras nusprendė vėl rengti rekomendacijas. Tai yra, mes norėtumėm atgaivinti uh, ES ir jungtinių tautų darbo grupę, e, atsižvelgiant į tai, kad ši darbo grupė yra svarbi, naudinga, yra netgi tam tikrų lūkesčių jos atžvilgių, kurie, kurie auga. Paprastai taryba tvirtina e, tarybas kiekvienais metais, e, gegužės, birželio mėnesiais, o e, Jungtinių tautų generalinė asamblėja organizuojama rudenį. Todėl mes turėtume patvirtinti savo rekomendacijas gegužę plenarinėje sesijoje, o AFET komitete balsuoti dėl jų balandžio mėnesį. Kai buvo sakyta su sekretorietu, mes nusprendėme atidėti terminą, iki kada galime teikti pakeitimų pasiūlymus, tai yra iki kovo 21 dienos 12 valandos. E, prašau pateikti pakeitimo pasiūlymus anglų kalba, kadangi laiko liko nedaug iki mūsų balsavimo balandžio mėnesį. Pranešimo projektas yra jūsų aplankuose. Čia yra aštuoni svarbiausi klausimai susiję su e, taika ir saugumu, kova su terorizmu, ginklų neplatinimu, nusiginklavimu, migracija, žmogaus teisėmis, demokratija, teisinė e, valstybė, vystimasi, e, klimato kaita, ES ir jungtinių tautų sistemos reforma. Be to, Mes norėtume, kad e, būtų užtikrintas e, nuoseklumas tarp anksčiau renktos, renktų rekomendacijų ir šių. E, todėl mes, sako, šiame pranešime taip pat kalbame apie negalius asmenis. Tarybos išvados dėl artimųjų rytų taikos proceso, kurios buvo patvirtintos 16 metų 16 metais taip pat turėtų būti įtrauktos paminėtos šiame pranešime. Aš esu pasirengęs bendrauti su kolegomis, su šešėliniais pranešėjais, rengiant šį pranešimo projektą ir rekomendacijas. Lauksiu jūsų nuomonių. Ką Jūs manote apie šių rekomendacijų projektą? Ačiū pirmininkė. Pirmininkas ką tik paliko posėdžių salę. Tad dabar ir nu, nu, norėčiau suteikti žodį savo kolegai Panseri, kuris yra socialistų šešėlinis pranešėjas. Prašome. Iš tiesų, nesu šešėlinis pranešėjas, todėl kad uh, pakeičiu e, kolegą Sorają, kuris e, šiuo metu yra Ženevoje. E, kolega nori padėkoti praneši, pranešimo autoriui ir laukia bendro darbo šio pranešimo atžvilgiu. Labai svarbu, kad ES kalbėtų vieningai jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Taip pat E, kolega laikosi nuomonės, kad šiame pranešime reikia akcentuoti, kad pagrindinės teisės vaidina labai svarbu vaidmenį gyvenant ES užsienio politiką. Bus pateikti pakeitimo pasiūlymai ir jie iš esmės susiję su įvairiomis temomis. Pradedant antraštinėmis dalimis, kolega pavyzdžiui sako, kad na, visų pirma reikėtų e, suskirstyti šį pranešimą e, į tris pagrindinės temas - taika ir saugumas, e, žmogaus teisės ir vystimasis. E, taip pat nereikėtų paminėti ir e, tokių dalykų kaip moteris, saugumas ir taip toliau. Norėčiau, kad būtų daroma nuoroda į LGBT asmenis, nes matėme situacijų, kurios mus nuliūdino tiek Europoje, tiek kitur. Taip pat e, norėtumėm daugiau kalbėti apie mm, įmonės ir žmogaus teisės. Tikimės, kad e, bus e, rasti sprendimai ir Izraelio bei Palestinos klausim, klausimams. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Dėkuoju. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pas, padėkoti ponui Kovačev už uh, subalansuoto pranešimo parengimą. Europos Sąjungai labai svarbu įvardinti prioritetus uh, rengiantis Jungtinių tautų generaliniai asamblėjai. Daug yra globalių dalykų, E, apie kuriuos kalbama šiame pranešime ir sakoma, kad jungtinėse, tau, e, jungtinėse tautuose valstybės narės turėtų kalbėti vieningai. E, esu šešėlinis pranešėjas ir būtų džiugu, jeigu Europos parlamentas įtrauktų į šias rekomendacijas pasiūlymus, kurie būtų susiję, kurie būtų susiję su vertybėmis. E, žmogaus teisėmis, klimato kaita, vystimusi bei e, humanitarnės pagalbos tiekimą, tiekimu. E, kalbant apie Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus skirimą, mes norėtumėm, kad būtų atsižvelgta į lyties balanso, lyčių balanso aspektą. E, kitas dalykas, mes ir toliau remiame, kad e, minti, kad jungtinės tautos būtų reformuotos, kad būtų geriau galima atsižvelgti į e, šiandienos realybės ir kad būtų galima atremti geriau e, saugumo iššūkius. Dėkoju. Yeah, um, Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau vietoj ponios Lochbiller. Visų pirma, ji norėtų taip pat padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Ir mes džiaugiamės tuo, kad ketinama atgaivinti jungtinių tautų darbo grupę. Mes sveikiname šią mintį, linkime visokiojo pasiekmės ir dėsime visas pastangas, kad ta darbo grupė veiktų. E, trys dalykai, kuriuos norėčiau vardinti. Kaip ir sakė kolegos, šiais metais bus renkamas naujas jungtinių tautų generalinis sekretorius ir tikiuosi, kad taryba galės prastumti tam tikras reformas susijusias su um, jungtinių tautų generalinio sekretoriaus rinkimu. Galbūt bus patvirtinta pirmą kartą moteris kaip jungtinių tautų generalinė sekretorė. Dabar dėl brandulinio nusiginklavimo darbo grupės. Jie yra suburta ir mes paragintume valstybės narės dalyvauti šioje darbo grupėje. Mes esame nusivylę, e, kad ES valstybės narės e, neprisideda konkrečiai prie jungtinių tautų e, taikos misijų. Ne, Pavyzdžiui, mes tikrai e, šią prasme atsiliekame nuo kitų regionų ir manau, kad e, tokią situaciją reikia e, koreguoti. Dėkuoju. Dėkuoju už rekomendacijas, galbūt mes galėtume už, iškelti bulgarų e, kandidatūrą, bulgarų kandidatūrą į e, generalinį sekretoriaus postą. Bulgarijas kandidatūrą. Na ir taip pat labai svarbu nepamiršti ir atrankos kriterijų ir noriu padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams. Mes po to susitiksime aptarti pakeitimų ir esu tikras, kad tai bus labai geras kompromisas. Uh, E, dėl to, kad mes e, vienu balsu stipriai pasisakysime ir parekomenduosime tarybai vadovautis Europos parlamento rekomendacijomis arba e, tais vertingais punktais, kuriuos minėjo mano kolegos. Brandolinis nusiginklavimas, taikos palaikymas, žmogaus teisės, teisės viršenybė, klimatos kaita. Ir man didžiulė garbė pritarti tiems punktams per dėrybas. Ačiū.